So, meine... Taigi, ponios ir ponai, norėčiau paprašyti nusiraminti ir susėsti, nes jau septynės mintes vėluojame. Man atrodo, kad susirinko kritinė komiteto narių masė ir manau, kad galime pradėti. Pradėsiu nuo koordinatorių posėdžio rezultato pristatymo jeigu niekas tam neprieštaraus, e, mes paskiriame tokius pranešėjus arba siūlome tokius pranešėjus dėl geresnės teisėkuros kolega Karim, pranešimas dėl e, savo iniciatyva dėl Europos teisės įgyvendinimo ponė Lichtenberger, dėl kolego demagistris imuniteto kolega Rapkai, dėl pasiūlymo dėl sutarčių teisės, kurį patvirtins komisija šią savaitę. Pabandysime pirmininkų suigoje e, paprašyti, kad ko pranešėja būtų kolegė Volis, kuri jau daugelį metų intensyviai nagrinėja šią temą. E, dėl tos tų ko pranešėjų mes negalime nuspręsti patys, mums reikia gauti e, pirmininkų suėgos leidimą, bet pabandysime pasiekti, kad ponia Volis būtų e, antroji pranešėja ar ko pranešėja. Toliau kitas pranešimas, kiti pranešimai liko atviri. E, kolega Cvifka dėl metinės ataskaitos, o visa kita Dėl kitų pranešimų turės dar spręsti frakcijos, nes čia buvo įvairių pranešimų. Kadangi niekas neprieštarauja, tai tuomet mes tvirtiname tokius pranešėjus ar tokias kandidatūras. O dabar pereikime prie bendros diskusijos, varstysime tris pranešimus. Čia bus ponios galio pranešimas, dėl, e, paskui e, kalbėsime dėl žaliosios knygos, dėl audiovizualinių kūrinių platinimo internetu. Ir e, toliau kalbėsime apie prekių ženklus ir dizainą. Siūlyčiau pradėti nuo kolegės Galo pranešimo. Pone Galo, pristatykite savo darbo dokumentą, prašau. Uh, Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pristatyti darbo grupės veiklos rezultatus. Ši darbo grupė užsima autorių teisėmis, dviejus metus dirbo ir aš koordinavau jos darbą. Norėčiau pabrėžti, kad darbo grupė leido e, deputatams iš skirtingų politinių e, partijų, frakcijų tiems deputatams, kuriems rūpia autorio teisės, e, aptarti politiškai jautrius klausimus e, su ekspertais, su atitinkamų sektorių atstovais ir su vartotojų asociacijų atstovais. E, ši darbo grupė leido mums suartinti pozicijas, atsižvelgti visiškai į tai, kad egzistuoja skirtingi požiūriai kartais e, motivuoti politinių dalykų. E, turiu progą pristatyti du darbo dokumentus. Pirmiausia, dėl knygų skaitmeninimo. E, pernai 18 kovo jis buvo paskelbtas, kitas darbo dokumentas susijęs su teritoriniais e, su kolektyviniu administravimu ir jisai parengtas pernai e, rugsėjo 15. Šiandieną norėčiau pristatyti paskutinį trečiąjį dokumentą mūsų parengtą. Jisai yra susijęs su autorių teisėmis muzikos ir audiovizualiniuose sektoriuose. Bet prieš pradėdama norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti mūsų sekretoriatui už darbą, kuris e, buvo atliekamas dviejus metus. Norėčiau padėkoti visiems nariams už jų profesionalų požiūrį, taip pat už jų kantrybę. Kaip sakiau, savo darbo grupėje mes išgirdome tarsi ir metafizinių klausimų beveik metafizinių klausimų, kas e, yra, kalbėjome tai, kas yra menininkai, taip pat bendravome su menininkais ir tikrai sekretoriatas labai gerai padirbėjo. Dar kartą norėčiau jo atstovams už tai padėkoti. Mums pavyko parengti darbo dokumentą tema, kuri yra politiškai jautri, pasakyčiau, nes e, jis susijusi su autorių teisėmis muzikos ir audiovizualinėme sektoriuose. Šiandien e, reikia pasakyti, kad rinka e, kinta ir legalių galimybių vis daugiau atsiranda vartotojams kultūrinio turinio prasme. iTunes, pavyzdžiui, E, egzistuoja visur. Taip pat Dizė yra prancūzijos grupė, apie kurią paskui daugiau kalbėsime. Ir taip pat e, SNEP fonografinių e, darbų agentūra daug yra patirbėjusi. Pirmą pusmetį šių metų buvo Naudotojų padidėjo 23 procentais Prancūzijoje, 18 e, Vokietijoje ir 21 e, Vokietijoje ir 18 Ispanijoje. Kino, pras, kino srityje Time Warner e, paskelbs naujas, apie naujas paslaugas Ultraviolet ir bus galima internetinės kompiuterinės pagalba įsirašyti filmus ir vėliau juos žiūrėti. Kaip sakiau, tai yra esminiai pokyčiai, kurie vyksta. Galbūt jie netokie spartus, kaip, kaip kad norėtume, bet jau e, tie pokyčiai turi konkretų poveikį ir uh, jie keičia mūsų vartojimo pobūdį. Tie pokyčiai ir tai reikia atsižvelgti. Uh, Aš e, norėčiau, ka, norėjau, kad per e, pasikeitimą nuomonėmis per dviejus metus e, daugiau kalbėtume apie Europos operatorius, nes egzistuoja tam tikra rizika. E, labai e, europiečiai daug naudojasi didelėmis Amerikos bendruomis ir turėtume pakeiti, pakeisti tendenciją dėl darbo dokumento, kurį parengėme keletas išvadų. Pirmoji, autorių teisės nėra pasenusi nuostata skaitmenėje aplinkoje. Autorių teisės e, yra labai svarbios ir internetas e, jų nepanaikino. Tačiau reikia atsižvelgti į tam tikrus pokyčius. Mes visi žinome, kad e, kolektyvinio administravimo e, e, kolektyvinė administra, administravimo autoritėms teisėms reikia taikyti, tai susijęs su skaidrumu, teisingumu, su atlygiu menininkams ir, kaip žinia, reikia kalbėti apie mm, tam tikras licencijas, kurios būtų susijusios su teritorijomis ir uh, atliekamais kūriniais ar darbais. Yra pateiktas direktyvos pasiūlymas dėl kolektyvinio autorių teisų administravimo. Ir mes taip pat žinome, kad muzikos sektorius yra labai fragmentuotas. 2005 metais buvo pateikti tam tikri pasiūlymai dėl jo ir reikia gerinti padėtį ir reikia taip pat žiūrėti, kaip plėtojasi duomenų bazės, reikia užtikrinti skaidrumą ir teisinį aiškumą suteikiant licencijas. Antras dalykas, dėl kurio galime sutarti, yra toks – Nei vienas operatorius negali pasiūlyti naujų paslaugų, jeigu neužtikrina veiksmingos intelektinės nuosavybės e, apsaugos internete. E, Ispanijos muzikos rinka yra vienas iš e, pavyzdžių ir e, taikoma 2004 metų direktyva ir e, tikiuosi, kad visi į šį aspektą atsižvelgs. E, taip pat galvojame apie 2001 metų direktyvą, e, pirmiausiai apie išimtis, kurios yra numatytos ir kurios yra neprivaloma pobūdžio. E, ekonominė krizė, kurią išgyvename, turėtų mus paskatinti veikti greitai, Aš pati esu labai nekantri. Dar noriu pabrėžti, kad negalime kalbėti apie nesuderinamumą tarp interneto ir autorių teisių. Paprasčiausiai mes turėtume gerai pagalvoti, viską apgalvoti, numatyti atitinkamas pakoreguotas nuostatas ir turėtume veikti labai greitai. Taigi tiek, dėkuoju Jums uždėmesi. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin. Dėkoju poniai Galo. Toliau suteiksiu žodį kitiem pranešėm kolegam Mas. Sí, gracias, presidente. Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Džiugiuosi, kad man buvo patikėta rengti pranešimą dėl, dėl observatorijos. Aš manau, kad tai yra labai svarbus pranešimas. Šio pranešimos tikslas yra užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems autorių teisų karams. Taip pat siekiama yra užtikrinti, kad būtų renk, renkama objektyvi skaidriai reiškia informaciją ir kad jie būtų tinkamai keičiamasi. Mes Briuselėje norime renkti tokius teisės aktus, kurie leistų, ma, leistų mums kurti žiniomis pagrystą ekonomiką. Kultūros komitetas pateikė kelis, e, komite, komitete buvo pateikti keli pakeitimai, kurių tikslas buvo iš naujo pridėti diskusiją dėl kopijavimo asmeninio naudojimo tikslais. Ponios ir pono, aš siūlyčiau nepradėti šios diskusijos iš naujo, nes tuomet galėsime be galo be kraštų kalbėti apie intelektinę nuosavybę. Mano pranešimas pirmiausia yra skirtas tam, kad būtų tinkamai apsaugotos visos suinteresuotos šalis e, autorių teisų srityje. Kalbame apie tas suinteresuotas e, šalis, kurios nebūtinai yra ūkio subjektai. Tai gali būti ir meninkai, tai yra e, asmenys, kurie kūrė kultūrinį turinį. Ir aš manau, kad mes turime reikalauti, kad būtų užtikrinta, jog visoms šalims yra tinkamai atstovaujame observatorijoje. Dėkuoju. Dėkoju kolegai Masip. Toliau trečioji pranešėja yra kolegė Geringer. O paskui galėsime pradėti bendrasias diskusijas. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo się... Dėkuoju, panė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbėsime nenustatytų autorių, apie nenustatytų autorių kūrinius, nežinomų autorių kūrinius. Džiaugiuosi, kad visi šešėliniai pranešėjai buvo pasirengę kelis kartus susitikti neformaliai. Ir taip mes galėjome pasikeisti nuomonėmis. Ir galiausiai parengėme pranešimą, kuris buvo nusius, nusiustas vertimo tarnybai ir dėl to šiandien jau turime dokumentų, kurį galime svarstyti. Ir noriu pabrėžti, jog džiaugiuosi, kad vertėjai raštų laiku išvertė šį dokumentą ir šiandien turime jį visomis kalbomis. Aš manau, kad labai svarbu yra žengti žingsnį autorių teisų harmonizavimo link. Ir manau, kad Europos komisijos pasiūlymas yra ne tik labai svarbus, bet tai yra ir dokumentas, kuris suteikia mums galimybę žengti dar toliau ir derinti ir uh, kitas normas reikalingas tinkamam vidaus rinko, e, rinkos funkcionavimui. Šiame dokumente kalbama yra apie e, viešųjų ir mokslinių bibliotekų archyvus. Bibliotekų kolekcijos bei archyvai bus prieinami tiem, kam jie gali būti reikalingi. Aš kalbu apie viešai, e, e, viešasis bibliotekas. Pavyzdžiui, Lenkijoje viešoji biblioteka yra įstaiga, kurios kolekcija gali visi naudotis, yra atvira visiems. Tačiau yra kitų bibliotekų, kurios nepatenka į šį apibrėžimą. Nepamirškime ir transliuotojų, ir vėlgi ne vien viešųjų transliuotojų. Yra ir tokių, kurie transliuoja nežinomų autorių kūrinius ir būtina jiems taip pat suteikti atitinkamą teisinį, teisinę sistemą. Rengdami šį pranešimą mes e, nuodugniai vertinome situaciją. Ir po šios nuodugnios analizės mes galime pateikti pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų patobulinti direktyvą. Na, bendroji pastaba būtų tokia. Žmonėms dažnai atrodo, kad kūriniai, kurių autorystė nėra nustatyta, yra klausimas, kuris e, nėra labai svarbus. Tačiau kartais tokie kūriniai gali sudaryti net pusę visos kolekcijos, visos kūrinių kolekcijos. Ir būtų, mano galva, protinga leisti žmonėms nu, naudotis šiais kūriniais. Tai yra itin aktualu dabar, kai kalbame apie kolekcijų skaitmeninimą. Būtų puiku, jei mes galėtume pasidalinti šiuo uh, turtu su tais, kam, kam jis yra reikalingas ir ką jis domina. Kodėl aš noriu pateikti šios pakeitimus? Pavyzdžiui, kodėl aš reikalauju, jog būtų pataisytos kai kurios formuluotės. Pavyzdžiui, aš noriu, kad būtų aiškiai pasakyta, kad ES valstybės narės teritorijoje. Kodėl tai yra svarbu? Nepamirškime, jog praeitie praeitėje tai tuomet, kai kūriniai buvo kuriami, valstybių sienos galėjo būti kitokios, nei jos yra dabar. Ir todėl aš manau, kad dabar mes turime kalbėti apie valstybės narės teritoriją, dabartinę teritoriją. Nes, pavyzdžiui, yra kūriniai, kurie buvo sukurti žemutiniai Silezijoje, kuri vienu metu priklauso Vokietijai, o dabar yra Lenkijos teritorija. Be to, Aš norėčiau, kad direktyvoje būtų terminai vartojami nusekliai. Todėl, kai kalbame apie autorius, autorius turėtų būti prilygintas autorių teisų turėtojui. Nes aš manau, kad autorių teisų turėtojas yra konkretesnis e, terminas. Gali būti, kad kai kurie mano pakeitimai yra susiję vien su lenkišku tikslu. Iš esmės mes kalbame apie e, Taigi mano trečias pakeitimas yra skirtas tik tai lenkiškam e, tekstui. Ir aš kalbu apie 2001 metų direktyvą, kurios numeris yra 2001 e, e, brūkšnys 29. Kūriniai, kurių autorystė nėra nustatyta, yra kūriniai, kurie turėtų būti prie, prieinami visuomenė ir todėl aš manau, kad visi transliuotojai, o ne vien visuomeniniai transliuotojai turėtų teisę juos transliuoti ir jais naudotis. Komisijos pasiūlyme yra daroma prielaida, kad ateityje kūrinių, kurio autorystė nustatyti yra neįmanoma, nebeliks. Tačiau tai aš nesu dėl to tikra ir aš nemanau, kad mes turime nustatyti kokį nors terminą, kokį nors datą, pavyzdžiui, iki kurios galima bus e, laikyti jo kūrinį, kūrinių, e, autor, kūrinio autorio, e, autorių negalima nustatyti. Manau, kad tokios prielaidos negalima daryti. Todėl aš nenoriu, kad būtų nustatytas bet koks terminas kuris būtų taikomas e, formuluotai kūriniai, kurių autorystė yra nežinoma. Aštuntasis pakeitimas. Šis pakeitimas yra susijęs su sąžininga paieška. Aš manau, kad ten, kur yra parašyta, yra, kas turi teisę atlikti tokią paiešką, būtų nurodyta, kad ne vien nevyriausybinės organizacijos, ne vien visos organizacijos, bet tik tai tinkamą leidimą turinčios organizacijos galėtų e, ją užsiimti. Na, o be visų šių mano jau užsakytų pastabų, dar norėčiau paminėti, kad aš darau nuorodą į direktyvą 2129. Į jos nuostatas, kur kalbam apie e, galimybę naudotis e, nežinomų autorių kūriniais. 12 pakeitime yra pasakyta, jog labai aiškiai beje yra pasakyta, kad Skaitmeninimas yra skirtas kūrinių apsaugai, kad kūriniai yra skaitmeninami siekiant juos apsaugoti ir išsaugoti kolekcijoje. Būtent apie tai yra kalbama direktyvoje 2001-29. Ten taip pat yra kalbama ir apie bendradarbiavimą tarp vartotojų ir kūrinių turėtojų. Ir aš manau, kad direktyvoje mes neturėtume apsiriboti labai siaurą formuluotę. 15 pakeitimas. Ir šis pakeitimas yra skirtas nuostatoms, kur kalbama apie tai, kam bus taikoma šis direktyva. Skandinavijoje Pavyzdžiui, jau seniai yra taikoma kolektyvinių licenzijų sistema. Ji puikiai veikia ir jos tikrai nereikia keisti. Todėl mūsų pasiūlymas, tai yra šis dokumentas yra skirtas toms šalims, kurios neturi tokios sistemos. Mes nenorime, kad šalis, kurios jau uh, turi savo teisės aktus, kurie saugo uh, ir reglament, nežinomų autorių kūrinius ir reglamentuoja prieigą prie jų, turėtų dabar keisti savo įstatymus. Be abejo, galime įsivaizduoti tokią situaciją, kai biblioteka ar archyvas negali atlikti sąžiningos autorių paieškos tuomet jie gali kreiptis į uh, autorių teisų uh, kolektyvinės apsaugos agentūras ir tokia agentūra gali atlikti pa, autoriaus paiešką. Ir 15 pakeitime aš siūlau išbraukti žodžius taikomas arba esamas. Aš norėčiau, kad valstybės narės galėtų teisę pasirinkti, kaip geriausiai galima būtų gyveninti šią direktyvą. Todėl aš noriu, kad taikymos rytis būtų apibriešta kuo plačiau. Na ir dar vienas dalykas, kuris mano galva yra svarbus. Aš norėčiau būtų taip pat aiškiai pasakyti, kad institucijos, kurios e, suteikia prieigą prie nežinomų autorių kūrinių, turi būti įsikūrusios valstybėse narėse. Ir todėl aš noriu, kad būtų aiškiai pasakyti, kad šios įstaigos turi būti įsikūrusios valstybės narės teritorijoje. Apie tai kalbame 17 pakeitime. Komisija siūlo, kad ši direktyva būtų taikoma visiems išleistiems e, iš, iš e, spaudos kūriniams. Tačiau nepamirškime, kad dažnai leidiniuose būna ir e, nuotraukų ir kitos vaizdinės medžiagos. Ir aš manau, kad ši direktyva turėtų būti taikoma ir šiai vaizdiniai medžiagai. Ir kartais šį vaizdinę medžiagą gali būti naudinga, e, gali būti įdomi pati savaime. Pavyzdžiui, biblioteka arba archyvas e, gali panorėti surenkti parodą, pavyzdžiui, nuotraukų parodą. Ir kai Ir yra kartais nežinoma, ar nuotraukos jau buvo rodomos viešai kada nors anksčiau, ar jos buvo išspausintos kokiuose, kokiuose nors leidiniuose. Ir manau, kad e, tokią vaizdinę medžiagą taip pat reikia skaitmeninti. Aš taip pat kalbu ir apie kinematografijos darbus, kūrinius. Komisija nori, kad kad apie fon, fonogramas būtų kalbama kitame dokumente. Tačiau man nėra aišku, kodėl fonogra, fonogramą negalima įtraukti į dokumentą skirtą audiovizualiniai audio, audio medžiagai. Bet aš noriu supaprastinti tekstą kai kur. Pavyzdžiui, pasiūlyme kalbama yra apie bibliotekas, kurios e, skolina knygas arba spausdintą medžiagą, tačiau bibliotekos kartais turi ir e, audio ar vizualinės e, medžiagos audiovizualinių kūrinių. Ir aš manau, kad būtų svarbu suformuluoti direktyvą taip, kad ji būtų taikoma visoms e, įstaigoms, kurios gali turėti e, nežinotorių kūrinių ir visiems kūriniams, kad ir kokios formos jie būtų. Man atrodo, kad taip tekstas bus nuseklesnis. Kalbėdama toliau apie kinematografinius ir audiovizualinius kūrinius, norėčiau pasakyti, kad e, šie kūriniai gali būti labai įvairūs. Mes kol kas tik tai įsivaizduojame tik tai filmą, bet e, pavyzdžiui, e, filme gali būti taip pat rodomi kokie nors piešiniai. Tai yra tokio kinematografinio kūrinio dalis. Tačiau tai yra ir atskiras kūrinys. Tas pas pasakytina ir apie knygą ir joje išspausdintas iliustracijas. Ši direktyva turėtų būti taikoma visiems kūriniams. Apie tai aš kalbu 21 pakeitime. Ten konkrečiai yra kalbama apie taip, kaip reikia uh, elgtis su kinematografiniais kūriniais. Be to yra tokie kūriniai, kurių autorystė, visiška autorystė nustatyti nėra įmanoma. Bet, pavyzdžiui, iš trijų žinomų autorių, e, arba iš, e, jei žinoma, kad kūrinį sukūrė keli autoriai, yra žinomas tik tai vienas. Pagal autorių teisų e, taisyklės šis vienas žinomas, e, vienintelis žinomas autorius turi teisę naudotis autorių teisėmis. Tačiau tokiu atveju galima būtų taikyti ir nuostatas skirtas nežinomų autorių kūriniams, kitų nežinomų autorių atžvilgių. Tai taip pat užtikrintų geresnę prieigą prie tokių kūrinių. Tai tiek iš esmės apie mano parengtą dokumentą. Aš taip pat norėčiau, kad būtų aiškiau uždėstytos nuostatos susijusios su tuo, kada kūrinys praranda nežinomo, nežinomos autorystės kūrinio statusą. Ir dar vienas dalykas apie taip vadinamusius saugiklius. Aš norėčiau, kad valstybės narės suteiktų teisinės garantijas, kurios užtikrintų, jog jos sieks suskaitmeninti kūrinius, kurių autorystė nėra žinoma ir kad jos sukurs teisinį iškumą šioje srityje, tam, kad bibliotekos ir archyvai galėtų dirbti ramiai ir nebijodami, jog kas nors e, pareikalaus iš jų mokėti kokį nors mokestį už tai, kad jie e, suteikia prieigą prie šių kūrinių. Tesnis aiškumas yra labai labai svarbus dalykas. O tesnis e, aiškumas iš esmės reiškia, kad valstybės narise turi galioti labai aiškus įstatymai. Uh, kurie iš tikrųjų paragintų atlikti sąžiningą autorių paiešką. Jie turi, galėtų užsimti uh, įstaigos, kurios yra išdėstytos priede. Ir manau, kad šis uh, priedė nurodytas sąrašas neturėtų būti baigtinis. Jį galima būtų pildyti ateityje. Nepamirškime jog e, situacija gali keistis ateityje ir mes norime, kad šis dokumentas būtų taikomas e, visoms valstybėms narėms, visą Europos Sąjungą ir kad jis būtų e, naudingas dar ilgus metus, kad jis galėtų atsižvelgti į besikeičiančią situaciją. Toliau, septintas straipsnis. Jame kalbama apie tai, kaip reikėtų elgtis su kūrinys, kurio turistė nėra e, žinoma. Septintame straipsnėje yra kalbama apie kūrinių komercinį naudojimą. Apie tai reikėtų kalbėti šeštame straipsnėje kuris yra skirtas kitiems naudotojams. Suskaitmenintas kūrinys, kurio autorius nėra žinomas, turėtų turėti nežinomo nežinomų autorių kūrinio statusą e, visoje Europos Sąjungoje ir jam turi būti taikomos visoje Europos Sąjungoje vienodos e, taisyklės. Aš tengiausi šeštame straipsnėje apibriežti visus galimus tokių kūrinių naudotojus, o septintame straipsnė kalbėti vien apie komercinę, komercinį naudojimą, tuomet, kai šiuo komerciniu naudojimu užsieima viešusios įstaigos, tai yra bibliotekos ir archyvai. skaitmeninimo darbą, ko gero, kažkas e, turės e, paremti už jį, kažkas e, turės sumokėti. Ir gali būti, kad koks nors kūrinys neturi komercinės vertės. Arba galima būtų tokių kūrinių, pavyzdžiui, naudotis tik tai uh, tuomet, kai e, jis gali būti komerciškai naudingas bibliotekai ar archyvui, tam, kad jie galėtų padengti skaitmeninimo kaštus. E, kultūros komitetas pasiūlė dėl šių sumetimų išbraukti septintą straipsnį. Kalbame kartais apie institucijas, kurios yra išvarytos pirmame straipsnėje. Pačioje e, pradžioje komisija jau uh, siekia atverti kelią viešoms uh, privačioms partnerystėms, tačiau uh, tekste apie tai nekalbame. 33 uh, pakeitime siūlau tekstą, nuostatą, kuri konkrečiai e, sakytų, kad e, institucijos gali sudaryti sutartis tam, kad būtų pateikti kūriniai e, viešojo intereso vardan ir susitarimai ar sutartys gali būti privačios viešosios. Tokiu būdu bibliotekos ar muziejai galėtų E, siekti surinkti e, lėšų skaitmeninimui. Dėl e, direktyvos baigiamųjų nuostatų siūlau išbraukti žodį fonogramos, nes žiūriu šios darbus, kai, kūrinius kaip į audiovizualinius kūrinius. Priedė kur kalbama apie privalomą egzempliorių ar kopiją, reikėtų kalbėti ir apie katalogus tokių privalomų kūrinių. Tada tekstas taps vientisesnis. Ir apskritai aš norėčiau užtikrinti, kad e, kai kalbam apie nežinomą autorių teisų kūrinius, mes sugebėsime surenkti gerą diskusiją dėl šio teksto, kad atsižvelgsime visų nuomonę ir norėčiau e, pakviesti šešėlinius pranešėjus dalyvauti diskusijoje ir pasiūlysiu, jeigu sutiktumėte, tai 21 spalio e, bus e, galutinis, e, galutinė data pateikti pakeitimams ir mes dar tikrai turime nemažai laiko, dvi savaitės. Tokiu būdu užsitikrinsime daugiau laiko parengti kompromisus, kai jau būsime parengę pakeitimus. Taigi data pakeitimams yra spalio 21. Tai leis mums e, parengti, kaip sakiau, kompromisus ir aš tikiuosi, kad paminėjau visus man svarbius klausimus, o dabar lauksiu diskusijos. E, dėkoju. E, dabar techninės, techninės detalės. 21 spalio 12 valanda. Netinka poniai Lichtenberg šitas pakeitimų pateikimo terminas? Aš manau, kad liko labai nedaug laiko ir aš galvočiau, kad būtų gerai šiek tiek ištesti tą terminą, pakeitimų pateikimo terminą. Jeigu neįmanoma, tai gerai, ta spalio 21, bet man būtų primtiniau, jeigu mes šiek tiek daugiau laiko turėtume. Sekretoriatas man sako, kad neįmanoma. Spalio 21 šiandien 11, tai mums lieka 10 dienų. Pone Frölinger, dėl to klausimo, kuris yra atviras, o paskui mes e, keliausime į diskusijas, pradėsime diskusijas. Good morning, Mr. Chairman, and uh, good... Labas rytas, pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Pirmininkė, Aš nesupratau, ar jūs norėjote, kad aš taip pat pakomentuočiau apie e, ponas galo darbo grupės dokumentą, ar tik tai apie du dviejų pranešimų projektus. Dabar yra bendrosios diskusijos ir jūs turėtumėte mums pristatyti žalėje knygą dėl e, kūrinių, audiovizualinių kūrinių platinimo internetu ir skaitmeninės rinkos. E, jau pasisakė parlamento pranešėjai, o jūs esate komisijos atstovė. Taigi turėtumėte pristatyti žalę knygą. Čia. Dėkui, pirmininkė. Žalioji knyga e, dėl e, audiovizualinių kūrinių platinimo internetu yra labai tampriai susijusi su kitomis temomis, kurias mes šiandien nagrinėjame. Ir ypač su darbo dokumentu, kurį parengė ponios galo darbo grupė m, mm, dirbanti autorių teisų srityje. Šalioji knyga atsižvelgia į tai, kad audiovizualinė rinka Europos Sąjungoje nėra dar visiškai subrendusi Ši rinka turi nepaprastai didelį potencialą, tačiau kol kas ne viskas e, panaudota. Europoje neturime paslaugų, tokių kaip kad jungtinėse valstijose, e, kad Netflix. E, mes turime galvoti apie ekonominio augimo potencialą šioje srityje, bet ir apie kultūrinę įvairovę Europos Sąjungoje. Iš šio požiūrio taško žiūrint, galime kalbėti ir apie nežinomą autorių teisų kūrinius, nes galima pamastyti apie kultūrinį, mokslinį, istorinį paveldą Europoje. Pranešė apie tai labai teisingai kalbėjo. Žaliojo knygoje mes keliame klausimą – Kokios yra pagrindinės priežastys e, dėl to, kad audiovizualinė rinka atsilieka nuo kitų teritorijų rinkų, pirmiausia, jav rinkos. Egzistuoja labai skirtingos priežastys. Pirmiausiai, kultūrinė ir lingvistinė įvairovė ES kur kas didesnė mes esame labai turtingi ir palaiminti tarsi tuo, bet e, kita vertus labai sunku audiovizualinėje srityje išplėtoti ES masto paslaugos ir sukurti vieną bendrą skaitmeninę rinką. Yra ir kitos priežastis, kurios siejasi su e, autorių teisų sistema Europoje. Pone Galo teisingai pastebėjo, skaitmeninė rinka nekvestionuoja autorių teisių, jos kaip po tokios e, visiškai dera su skaitmeninė rinka ir naujų technologijų e, bei verslo modelių plėtra. Tačiau yra viena problema susijusi su tuo, kaip kartais naudojamasi autorių teisėmis ir kaip išduodamos licencijos. Todėl mes pabandėme pasižiūrėti į licencijavimo klausimą ne tik muzikos e, srityje, mes pateiksime pasiūlymą dėl kolektyvinio teisių valdymo šioje srityje, bet taip pat žiūrime į licencijavimo audiovizualinėje rinkoje. Netgi audiovizualinėje srityje egzistuoja skirtingos rinkos yra rinka, e, pavyzdžiui, teikiant paslaugas video pagal pareikalavimą ar e, tradiciškesnės rinkos, pavyzdžiui, audio vidu, vizualinės e, paslaugos, transliuojant programas ar naudojantis galimybę įrašyti televizijos programas ir panašiai Egzistuoja skirtingos licencijavimo struktūros, skirtingi verslo modeliai ir mes turime pasižiūrėti į tokį klausimą, ką galima padaryti, kad paskatintume rinką plėtotis visoje ES teritorijoje ir kaip pagerinti licencijų išdavimą tarp valstybinių mastų. Reikia taip pat labai atidžiai išnagrinėti neseniai priimtą Europos Teisingumo teismo sprendimą dėl e, aukščiausios futbolo lygos. E, tai susijęs su teritoriniais apribojimais, transliuojant futbolo rungtynes. E, tai nėra tiek susijęs su autorių teisėmis, bet situacija yra panaši tam tikrą prasme, todėl turime labai atidžiai viską išnagrinėti. Taip pat turėsime pasižiūrėti į atlygio už e, autoriams ir atlikėjams e, taikymą, kai naudojamasi jų darbais e, internete. Pone Galo teisingai pastebėjo, kad internetinėje aplinkoje, kaip ir realiame pasaulyje, turi būti užtikrintas deramas atlygis autoriams ir atlikėjams. Taip pat galbūt reikės padaryti dar daugiau, kad užtikrintume deramai e, visas galimybės ir turime pagalvoti, kaip pagerinti e, galimybę naudotis audio vizualiniais kūriniais e, silpnaregiams. E, kyla nemažai klausimų, nes e, visos šios sritys yra nepaprastai sudėtingos, mes neturime kažkokių iš ankstinių požiūrių. E, labai e, tikimės, kad konsultacijos bus veiksmingos, jos e, jos jau vyksta, baigsis 18 lapkričio ir mes labai m, mm, busime patenkinti, jeigu galėtume sulaukti jūsų komiteto nuomonės. Dar noriu priminti pirmininkui, kad anksčiau vyko konsultacijos dėl uh, intelektinės nusavybės teisių taikymo E, ir jūsų komitetas labai jų metu pateikė daug e, svarbių pasiūlymų. Mes manome, kad to paties galėtume tikėtis ir vykstant konsultacijoms dėl šios žaliosios knygos. Ačiū. Dėkoju. Dabar galime pradėti diskusijas. Kolega Engstrom. Thank you. Um, well, quite, quite a lot of things to come. Dėkuoju, daug apie ką galima būtų kalbėti. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti e, autorių teisės e, darbo grupės darbą, kurią e, šią darbo grupę vadovavo ponia Galer ir ji puikiai dirbo ir aš daug sužinojau apie autorių teisės ir turiu pasakyti, kad man tinka parengtas dokumentas. Visai geras dokumentas. Tačiau aš negaliu pritarti viskam, apie ką kalbėjo ponė Galer. Galo. Autorių teisės be abejo nėra pasenusi savoka. Mes norime, kad jos būtų saugomos, tačiau akivaizdu, kad jas, e, jų apsaugos sistemą reikia e, reformuoti, reikia keisti taip, kad ji būtų geriau priderinta prie internetinės aplinkos. Internetas ir naujos technologijos yra nūdnos e, realybė, o teisės aktai yra dalykas, kurį galime keisti. Tai, tie teisės aktai nėra ištašyti akmenyje ir turime juos keisti taip, kad atsižvelgtume į besikeičiančias aplinkybės. Be abejo, mes norime apsaugoti pagrindinės e, teisės. Taigi nepamirškime, kokia yra tikrovė ir ką mes galėtume keisti tam, kad prie jos prisitaikytume. Taigi, autorių teisų apsaugos sistemą reikia keisti. Ji yra be abejo reikalinga, bet e, ją reikia reformuoti. Darbo grupės metu mes supratome, jog autorių teisų klausimų kelia daugybę problemų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie nelegalų kūrinių platinimą, tuomet nekyla jokių problemų. Žinome, kad tai, tai yra neleidžiama daryti. Tačiau kitais atvejais, kai e, kūriniais galima būtų keistis ir tuomet teisės e, darbuotojams, teisininkams yra labai sunku uh, yra tai, išsiaiškinti, kokios yra e, teisės ir kokie yra pažeidimai. Ir mums, pažiūrėjau, buvo paaiškinta, kad, e, kad 7 šalis iš 27, 27 e, šalių norėtų, kad būtų leidžiama keistis kūriniais per sienas. Iš esmės mes kalbame apie 150 įvairių organizacijų, tačiau jos šiandien dėl neturimos teisinės e, bazės, e, teisinės sistemos negali siūlyti kitoms šalims, e, naudotams kitose šalise savo turimo, turimų kūrinių. Tai yra svarbi problema. Pritariu tam, ką ponia Galio pasakė dėl kolektyvinių teisų administravimo organizacijų. Mums reikia rimto pasiūlymo, kuris paskatintų šias organizacijas veikti kur kas skaidriau. Pavyzdžiui, tam, kad būtų renkama, renkami statistiniai duomenys apie tai, kokie kūriniai e, yra e, dažniausiai grojami, rodomi. Tai būtų naudinga ir menininkams, ir, ir šioms organizacijoms. Be to tai sukurtų didesnį skaidrumą nes kas pusmetį maždaug kyla koks nors skandalas dėl to, kad kolektyvinių teisų administravimo organizacijos netinkamai panaudojo e, surinktas lėšas. Taigi, mums reikia, kad komisija skubos tvarka pateiktų mums pasiūlymą dėl kolektyvinių teisų administravimo organizacijų reformos. Toliau, observatorija. Aš manau, kad duomenys rinkti būtina, tačiau juos rinkti būtina tik tuomet, kai tie duomenys iš tikrųjų yra reikalingi, kai tai yra tikri duomenys. Tačiau man susidarė įspūdis, kad kol kas ši observatorija renka tik tai tuos duomenys, kurie gali būti naudingi autorių teisų turėtojams e, propagandos tikslais. Komisija prie e, šio pasiūlymo pridėjo paaiškinamai e, raštą. Ir yra paminėtas vienas e, tyrimas. Tačiau mes žinome, kad, kad visi mokslininkai prieštarauja šių tyrimų išvadoms. Yra rinkami duomenys, bet jie tiesiog dauginami iš tam tikro rodiklio. Pavyzdžiui, pavyzdžiui pagal šį e, tyrimą buvo naudojamas, e, e, naudo, šių tyrimų metu buvo daroma prielaida, kad jaunimas sutaupęs lėšas iš ne, nelegalaus muzikos kūrinių piratavimo, po to tos pinigus tiesiog užkasi žemę ir taip jie pranyks iš mūsų ekonomikos. Uh, Na, nežinau, ar taip galima būtų teikti. Ponios Gala vadovaujama darbo grupė dirbo labai gerai ir labai išsamei išnagrinėjo observatorijos e, darbo efektyvumą. Ir aš turiu abejonių iš tikrųjų dėl šios įstaigos darbo. Toliau. Ponios e, Geringer de Odenberg pranešimo. Nežinomų autorių kūriniai Iš tikrųjų, jie e, sukuria nemažai problemų. Šie kūriniai yra svarbus dėl to, kad jie yra mūsų kultūrinio paveldo dalis ir e, bibliotekų archyvų fonduose yra nemažai kūrinių, kurie būtų įdomus e, žmonėms. Tačiau jie dabar negali jais naudotis. Tačiau gal pasiūlymą galima būtų suformuoluoti taip, kad šių kūrinių skaitmeninimas ir prieigos prie jų suteikimas būtų komerciškai naudingas Mes kalbame daug apie Europos kultūro, kultūrinę įvairovę, tačiau daug kas negali jos matyti, dėl to, kad valstybės narės e, e, blokuoja prieigą prie tokio paveldo. Deja, galima apgailėstauti, kad komisijos pasiūlymas šiuo klausimu nepateikė jokių minčių. Kalbame apie nežinomo autorių kūrinius iš esmės e, turime labai įsigilinti į šį klausimą. Pavyzdžiui, komisijos pasiūlyme yra pasakyta, kad jeigu yra žinomas tik tai vienas e, e, kūrinio autorius, kai žinoma, kad buvo keli, tuomet ši direktyva negali būti taikoma tokiam kūriniui. Tai reiškia, kad ši direktyva negali būti taikoma bet kokiems kūriniams, kurie buvo suti, sukurti uh, E, viešojo transliuotojo prašymu, nes žinome, kad e, viešasis transliuotojas užsakęs kokį nors kūrinį e, turi teisę į dalį autorių teisų. Ir todėl komisijos pasiūlymas tokiame kontekste praranda bet kokią prasme. Ir todėl aš sveikinu ponios Odenberg pateiktus e, pakeitimus. Ir aš norėčiau dar beje šios pakeitimus išsamiau panagrinėti. Bet iš esmės aš pritariu e, jos pagrindiniams mintims. Ir šis pasiūlymas nėra blogas, tačiau jį dar reikėtų patobulinti tam, kad jis iš tikrųjų būtų naudingas. Keli dalykai buvo pasakyti apie, apie autorių teisų turėtojus. Pone e, Geringer Denberg kalbėjo apie teisinį aukumą. Jei direktyva nesukurs teisinio aiškumo, Dėl to, kas gali e, naudotis e, nežinau autorių kūriniais, tai kam jie yra reikalinga. Šiandien jūs galite naudotis šiais kūriniais neteisėtai ir ko gero niekas niekuomet nepaprieštaraus. Tačiau manau, kad sukurti teisinį aiškumą šiuo klausimu yra būtina. Ir būtent tam yra skirti teisės aktai. Taigi to turėtume siekti. Komisijos pasiūlyme yra nemažai gerų minčių, pavyzdžiui, sąžiningos paieškos ir, ir e, šios paieškos rezultatų abipusės pripažinimas. Tam, kad ši direktyva būtų naudinga, labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų nustatyti aiškus sąžiningos paieškos kriterijai. Jei šie kriterijai bus pernelik sudėtingi, tuomet e, jie praras bet kokią prasme. Jie turi būti suformuoluoti taip, kad neatgrasytų tų, uh, asmenų, kurie nori su, uh, surasti nežinomų autorių, kūrinių autorius uh, nuo šio darbo. Toliau. Ten, kur kalbama apie tai, kad uh, komercinės organizacijos negalės naudotis šiais kūriniais. Man ne visai tinka šios, nu, šios nuostatos. Toliau, ten, kur kalbate apie, kalbama apie bibliotekų teisę skaitmeninti turimą medžiagą. Šios institucijos, tai ir tokios institucijos kaip bibliotekos, paprastai nėra labai turtingos, taigi jos vargu ir turės pakankamai lėšų tam, kad plačių mastų skaitmenintų visą savo fonduose turimą medžiagą. Taigi, jei jūs tikitės, kad visus bibliotekos ir muziejai staiga ims skaitmeninti visą jų turimą medžiagą, tai jūs tikrai nusivilsite. Na ir aš dar kartą norėčiau padėkoti poniai Geringer, kitiems šešėliniams pranešėjams ir aš tikiuosi, kad mes galėsime suderinti savo nuomonę ir taip mes galėsime žengti naudingą ir teisingą žingsnį teisingą linkmę. Tai būtų puiku. Ir tuo ir baigsiu. Dėkoju toliau kolega Belingver. Prima di tutto voglio anch'io ringraziare <clears throat> Marie Gallo per la sua. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Marijan Galo už jos darbą ir pranešimą. Darbo grupės atliktas darbas yra labai vertingas ir atspindi nuomonių įvairovę. Aš norėčiau pakomentuoti nelabai techninius aspektus, nes manau, kad apie tai kalbėsime, kai nagrinėsime pakeitimus. Tačiau aš norėčiau dabar uh, iškelti vieną politinį uh, aspektą. Mes esame parlamentas. Ir turime vertinti e, diskutuojamas temas, taip pat nepamiršti politinio aspekto. E, komisija pristatė savo požiūrį į nežinomą autorių teisių e, kūrinius. Jis labai svarbus, nes vėliau seks teisės aktas e, vyks jau. Galime kalbėti ir kalbėti ir nieko nenuspręsti, bet tikrai labai svarbu, kad pasirodė žalioji knyga, o dabar jau laikas eiti toliau. Matome, kad daug kas atidėliojama komitete, net uh, komisija tarsi priešinasi grigališkajam kalendoriui, sako, kad datos negeros, tik pagal ką jūs dirbate, pagal kokį kalendorių tada? Norėčiau sužinoti, kokia problema. Ir aš Pone Galo, taip pat noriu tai pasakyti. Per keletą paskutinių um, mėnesių vis tapome kovotojai, kovojame už autorių teisės. Mes turime stiprinti jų teisės, bet nemanau, kad kas nors čia prieštarautų. Aš uh, um, tai sakau štai kodėl. E, veikia, kaip žinia, e, kolektyvinio administravimo e, bendrovės, draugijos, taip pat tarpininkų struktūra. Ir mums reikia prisiminti, kai, kad kai pereiname į vidaus rinką, tos struktūros egzistuojančios neleidžia mums, e, nepalieka daug judėjimo laisvės. Aš turiu šiek tiek abejonių, ar komisija mums tikrai pateiks tokių priemonių, kokių mes norime, pasiūlymų. Reikia, aš kalbu ne tiek akademiškai, kiek emociškai, mes negalime ir toliau būti taip susipriešinę, nes tai tik tai kenkia menininkų teisėms. Pasižiūrėkime į teritorinį aspektą. Visi sutinkame, kad tai yra tikrai kliūtis valdymo požiūrių. Daug žmonių atvirai sako, kad reikia e, teritorinio aspekto, taigi e, ir tai ir yra problema, mums reikia politinio ryšto ją įveikti. Kitas klausimas ir išvada, aš nenoriu per ilgai kalbėti. Nenustatytų autorių teisų kūriniai. išsakiau komisijai pagirimą už tai, kad galiausiai matome pirminį pasiūlymą, e, į kurį e, nereikėtų taip žiūrėti atsainiai, nes e, nenustatytų autorių kūriniai nereiškia, kad jie nes, ne, nesvarbus. Pažiūrėkime bibliotekų fondus. Ir E, kartais jau yra ir ne, net iki 90 procentų bibliotekų paveldo jie gali sudaryti. Taigi atidžiai žiūrėkime į tuos nenustatytų autorių teisų kūrinius. Ir galvojant apie skaitmeninimą, tai kelia problemas, nes jais turėtų galėti naudotis milijonai žmonių. Mes kaip Europos Sąjunga imamės nepaprastai rimtų veiksmų ir negalime atsiriboti. Pritariu Lidijai, pritariu ponui Engstromui. Komisijos pasiūlymas yra labai drovus, ne, uh, neišsamus. Mums reikia esminių pakeitimų pasiūlymų, ne tik detalės reikia pakeisti, mums reikia užtikrinti teisinį iškumą ir man labai keista, kad valdymo ir autorių teisų agentūros nori e, tvarkyti mirusių teisės žmonių, kurie nėra iš tikrųjų susiję su tomis teisėmis. Uh, reikia geriau galvoti apie platinimą kūrinių ir tikrą atlygį už gamybą, už kūrinius Komisija turėtų versti autorių teisų agentūras užsiimti. Tai aš manau, kad Lydijos požiūris ateisingas ir mes turime jos linijos laikytis. Komisija per nelyg kukliai pasirodė, taigi laikykime geriau Lydijos požiūrio. Dėkoju toliau Angelika Nibler. Man iš tiesų patiko e, tai, ką pasakė kolega e, Geringer. Ji kalbėjo iš širdies ir aš dabar pasistengsiu tą patį padaryti. E, praėjusį trečiadienį mirė Steve Jobs ir dėl to gėdėjo visas pasaulis. Aš pati taip pat gėdėjau, nes šis žmogus E, su savo vizijomis e, pakeitė pasaulį. Aišku, jam tą pasaulį keisti padėjo ir kiti, todėl aš norėčiau pritarti kolegijai Galo ir visiems darbo, grupės, e, darbo grupėje dirbusiems kolegoms, kad labai svarbu renkti pranešimą dėl autorinių teisių internete, nes man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes Europoje modernizuotume vartotojų teises. Norėčiau e, e, autorinės teisės, atsiprašau. Manau, kad mes turime atsižvelgti į situaciją internete ir turime išnagrinėti teisės aktus bei kelti esminius reikalavimus, kuriuos galėtų Europos parlamentas e, pateikti atsižvelgdamas į skaitmeninį pasaulį. Aš galiu pritarti daugam, kas parašta šioje nuomonėje. Man atrodo, svarbiausias dalykas yra tai, kad mes suvoktume, ko mes siekiame Europoje. Mes norime sukurti skaitmeninę rinką Mes girdėjome, kad mes atsiliekame nuo JAV ir jeigu mes dabar žengsime ryštingą žingsnį į autorinių teisų reformą, tai galbūt mes pasieksime to, kad bus panaikintos tam tikros kliūtis ir barjerai ir manau, kad mes kaip parlamentarai tokiu būdu galėsime džiaugtis, kad, nudi, kad atlikome vertingą darbą ir aš manau, kad kalbant apie kultūrinę įvairovę Europoje, būtent internetas čia atveria turime įvairias galimybės ir mes tok, interneto dėka galime skatinti e, kultūrinę įvairovę. Aš taip pat pritariu e, kolegiai Galo, kad internete taip pat turėtų galioti autorinės teisės, e, tačiau mes kaip parlamento nariai turėtume domėtis kuriejų teisėmis paremti jas. Todėl aš palaikau ponios galo poziciją ir manau, kad mums reikia daugiau harmonizacijos autorinių teisų srityje ES, daugiau harmonizacijos negu jos yra dabar. E, Marija galo taip pat palėtė e, įvairių. E, autorinių teisų organizacijų klausimą ir e, norėčiau pasakyti komisijos atstoviai poniai Frölinger, kad ši tema mums yra aktuali čia Europos parlamente jau daugelį metų. Nežinau, ponė Lichtenberger, kiek mes jau diskutuojame šią temą, gal jūs prisiminsite ir todėl aš tikiuosi, kad komisija. E, padarys ryštingus žingsnius, nes mes nuolat e, keliame tuos pačius reikalavimus, o komisija dar nieko nepadarė. Todėl aš E, džiaugčiausi, jeigu komisija pradėtų veikti ryštingiau. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl e, nenustatytų autorių kūrinių, ž, todėl pasistengsiu kalbėti trumpai, nes žinau, kad dauguma dar norės pasisakyti e, dėl ponios Geringer pateiktų pakeitimų. Norėčiau pasakyti, kad aš juos palaikau, tik norėčiau e, pasakyti, kad aš dar pati pateiksiu savo pakeitimus ir jų tikslas būtų, kad mes tuos kūrinius, kurių autoriai yra nenustatyti, vis tik padarytume kiek įmanoma labiau prieinamus. Aišku, mes turime saugoti autorių teises, tačiau būtų labai svarbu, kad šita direktyva padėtų mums E, platinti tą e, didžiulį e, meno kūrinių lobį. Tai yra, kad būtų galima tais meno kūriniais naudotis, kurie yra įvairiuose archyvose. Tai aš dėkoju už pateiktus pakeitimus. Taip pat pritariu kolegai Kristofer Engstrom dėl tų e, kūrinių, kurių autoriai tik iš dalies yra nežinomi. Čia mes kalbame apie istoriškai doku, svarbius dokumentus ir kalbėdami apie apibrieštis mes turime pažiūrėti, kad jos tikrai būtų tikslios. Pone Geringer jau čia pateikė savo pasiūlymus ir mes iš tiesų turime daryti viską, kad tas kūrinių lobynas būtų prieinamas kad, e, ir kad, pavyzdžiui, žiūro, televizijos žiūrovai, o televizijos jau yra sumokėję savo E, atitinkamus mokesčius, kad televizijos žiūrovai galėtų susipažinti su tais e, kūriniais. Ir taip pat norėčiau pasakyti dar vieną e, papildomą e, E, sakinį dėl e, tų kolektyvinių licenzijų. Tai yra modelis, kuris yra labai paplitęs Skandinavijoje ir tikrai būtų tikslinga šį modelį įvesti arba jį naudoti kitose valstybėse narėse. Ir todėl mano klausimas būtų, ar direktyvoje nebūtų galima e, paminėti to modelio. E, kaip siekiamybės kitoms valstybėms narėms. Tačiau, aišku, čia reiktų atsižvelgti į valstybių narių sistemas ir į, į valstybių narių kompetenciją, bet man iš tiesų ta kolektyvinė licenzijų sistema, tas skandinaviškas modelis iš tiesų labai patinka ir aš teiksiu pakeitimą e, šią temą, e, kad šis modelis tarsi būtų alternatyva es esantiems modeliams ir kad tai atsispindėtų e, direktyvoje. E, Dėl tvarkaraščio aš čia pritariu poniai Lichtenberger, man atrodo, kad mums liko tikrai per mažai laiko iki spalio 21 dienos. Aš nežinau, kiek metų, ne, ne dienų, o metų, noriu pabrėžti metų, kad mes laukiame, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl kūrinių, kurių autoriai yra nežinomi. Štai dabar gavome tą pasiūlymą, dėkoju už tai komisijai ir staiga mes, ponė pirmininkė, turime tik 10 dienų, per kurias galime teikti pakeitimus. Taigi mes aš negaliu įsivaizduoti, kad mes neturime daugiau laisvės. Ar negalėtume skirti dar porą savaičių pateikimų rengimui, kad mes galėtume išsamei išnagrinėti dokumentą ir išsamei parengti pakeitimus. Dėl norėčiau, ponė pirmininkė, dar kartą pažiūrėti, ar negalima išplėsti to termino. Dėkoju. E, sako pirmininkas, aišku, mes galime išplėsti tą terminą, bet tada ne, negalėsime balsuoti lapkričio mėnesį, turėsime balsuoti vėliau, galėsime nuspręsti e, čia komitete dėl šio klausimo. Toliau, ponė Lichtenberger, dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Berlingver, kuris tarsi užbėgo už akių, pasakė daug, ką norėjau aš pasakyti. Aš jį tikrai šimtų procentų palaikau dėl jo nuomonės. Ir iš tiesų mes pernelyg ilgai jau nagrinėjame šią temą ir kol kas nieko nepasiekėme. Tačiau dabar matau, kad mes tarsi pasiekėme nedidelės pažangos vienoje srityje. Ne kiekvienas, kuris sako, kad e, reikia paisyti autorių teisių e, internetinėje srityje, nėra, ant jo ne, ne, ne kiekvienas yra už tai kritikuojamas. Taigi galiausiai mūsų diskusijos pasiekė savo rezultato. Ir jeigu ir dauguma jėgų veikėjų šioje srityje nori, kad situacija liktų tokia, kokia yra, kad jie neprarastų savo pelno, manau, mes neturime nusileisti, mes neturime e, praleisti galimybės pasivyti JAV. E, šioje rinkoje. Ir aš manau, kad mes turime e, siekti tikros modernizacijos, kur tai yra įmanoma. Ir čia, man tai yra labai svarbu, mes turime kalbėti ne tik didžiųjų rinkos veikėjų interesus, tą norėčiau labai pabrėžti, bet e, turime e, kalbėti apie tų interesus, kurie e, vysto naują verslo modelį. E, nes pavyzdžiui tie naujokai neturi tokių galimybių su, e, kaip tos didžiosios organizacijos e, dėrėti su autorinių teisų agentūromis. Jeigu mes nenorime absoliučios koncentracijos rinkoje, ir norime palaikyti smulkes ir vidutinės įmonės ir šioje srityje, tai mes turime atitinkamai pritaikyti teisės aktus. Dėl Dėl kūrinių, kurių autoriai yra nežinomi, manau, čia mes taip pat turime siekti teisinio tikrumo, tai turėtų būti esminis principas, nes kitaip mes nieko nepasieksime, nes jeigu vėliau e, bus teikiami ieškiniai, e, tai tuomet nebus galima naudotis tais kūriniais, kurių autoriai yra nežinomi, tai yra praplėsti tų kūrinių naudojimo. Taip pat dar vienas man aktualus klausimas tai yra audio, audiovizualinių kūrinių e, prieinamumas e, akliesiems ir silpnaregiams. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad mes norime to pasiekti, tačiau ES vaipo sriti, konferencijoje ar susitikimuose dirba prieš šį sprendimą, tai aš nemanau, kad tai yra gera politika. Taigi mes turime dirbti nuosekliai šioje srityje ir mes turėtume e, galvoti apie tai, kad Europos kultūros kūrinių e, naudotojai ir vartotojai e, turėtų būti e, žmonės ne tik Europoje ir taip pat e, turėtų būti ir e, aklieji bei silpnaregiai. Todėl e, svarbus dalykas yra, kokiais kriterijais mes remsimės, remsimės tarptautinėse dėrybose, nes kol kas mane labai nuvylė tai, ką aš mačiau. E, tai yra kokios Europos. E, sąjung, kokios politikos ES laikosi tarptautinėme ligmenyje, pavyzdžiui, dėrėdamasi su pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija. Aš manau, kad mes turime tikrai daryti viską, kad kūriniai būtų prieinami akliesiems ir silpnaregiams. Na ir paskutinis aspektas, aišku, viską apsprendžia pinigai ir kai mes kalbame apie kūrinius, kurių, kurių autoriai nežinomi, kai kalbame apie Europeaną arba apie kitus skaitmeninimo modelius, e, mes turime suvokti, kad dabartinėje situacijoje, kad e, nebus paprasta pasiekti to masinio skaitmeninimo per e, Europeaną. Visose valstybėse narėse yra mažinamos lėšos kultūrai, tą turime turėti omenyje, todėl turime ieškoti naujų modelių. Aš nenoriu, kad monopolį turėtų. E, ne europinis skaitmenintojas Europoje, tačiau kita vertus aš nenoriu ir tokios situacijos, kad kovodami su Google mes pamirs, pamirštume pagrindinį tikslą, kad norime, kad e, skaitmeniniai kūriniai būtų prieinami visiems, įskaitant ir silpnaregius bei ne, ne, neregius. Toliau, toliau ponė Vikstrom. Atvejom. Labai jums ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad aš pavėlavau. pavėlavau dėl e, to, kad vėlavo mano lėktuvas. Šiandien kalbame apie klausimą, kuris iš tiesų liečia visus mūsų piliečius. Ir todėl mes turime parengti tinkamą strategiją, kurios laikėmės, e, kai svarstėme šios klausimus autorių teisų darbo grupėje Tai yra mūsų piliečiams labai aktualus klausimas ir todėl aš norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Galo už tai, kad jį vadovavo mūsų darbui darbo grupėje. Ji buvo e, ir griežta, ir kartu pakankamai atlaidi. Tai, ko gero, yra geriausias e, pirmininkės apibūdinimas kadangi ji elgėsi gan griežtai, tačiau kartu e, labai švelniai. Dėkuoju visiems e, kolegoms, kas prisidėjo prie šio darbo, kas e, pasidalino savo patirtimi, savo šalies patirtimi ir puiku, kad mes galėjome iš jos pasimokyti, kad mes galėjome suvokti, jog mūsų patirtis e, skiriasi. Ir tai yra labai naudinga, nes mes žinome, kad mūsų dar laukia ne vienas svarbus sprendimas. Mes visi suprantame, kad tam, kad galėtume žengti į priekį, mums reikės daryti nuolaidų. Tik tuomet mes galėsime pagerinti situaciją ir uh, šioje srityje ir be abejo pagerinti ekonominę situaciją. Daug jau kas buvo pasakyta, aš nenorėčiau to kartoti. Leiskite tik tai pasidalinti keliomis mintimis apie observatoriją ir apie tai, ką sakė Masipas apie observatoriją. Tikiuosi, kad kad ši observatorija padės mums rinkti patikimesnius ir tikslesnius duomenės, tam, kad mes galėtume būtent šiais duomenimis pagrysti visus autorinių teisų tyrimų, pažeidimų atvejų tyrimus. Ir aš manau, kad šį klausimą reikėtų ir toliau svarstyti Alikantėje. Aš pritariu beveik visiems pasiūlymams, pritariu daugumai. Tiesiog norėčiau išsakyti šiokias tokias abejonės dėl visuomenės informuotumo. Kaip mes galėsime informuoti mūsų piliečius apie tai, kokios galioja normos. 27 valstybės narės, daugybė žmonių gali būti taip, kad mums reikės imtis masinės propagandos. Juk nepamirškite, kad e, piliečių informatumo lygis e, valstybės narėse e, labai skiriasi. Ir gal galima būtų mūsų lėšas geriau panaudoti kur nors kitur. Būtų gerai, jeigu mes galėtume paaiškinti piliečiams, kaip jie galėtų gauti jiems reikalingą turinį teisėtai. Ir todėl, skleidama informaciją, galėtume aiškiai pasakyti, kas yra teisėta internetinėje erdvėje. Daug galima būtų kalbėti apie kolektyvinių teisų administravimo organizacijas. Na, aš e, nesigilinsiu į šį klausimą, nes laikas eina. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mūsų atliktas darbas yra labai svarbus. Reikėtų neprarasti optimizmo, tai neprarasti teigiamos, pozityvios nuotaikos. Komisija pateikė pasiūlymą ir mes, manau, turime įvertinti pozityviai. Nepamirškime, jog visų mūsų tikslas yra bendras. Mes norime, kad kūrinio autoriai, menininkai, uh, gautų tinkamą atlygį už savo darbą. Todėl mums reikia bendros sistemos visoje Europos Sąjungoje ir dėkoju visiems, kas prisidėjo prie šio darbo. Man dirbti buvo labai malonu ir aš tikiuosi, kad e, mes sėkmingai veiksime šį e, uždavinį. Dėkoju kolega Metsaros, o paskui ponia Galo. Dėkoju ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Galo už tai, kad ji taip puikiai vadovavo darbo grupiai. Aš pats nedirbau toje darbo grupėje, bet vis tiek, nepaisant to, norėčiau padėkoti. Aš buvau e, šešėlinis liaudės e, frakcijos pranešėjas dėl įdalgo pranešimo. Ir ir e, todėl esu susipažinęs su atskirom, atskirais, ats, atskiromis užduotimis. Mes iš principo norime palaikyti įdalgo darbą, kolegos įdalgo darbą ir mes manome, kad reikia sukurti teisinį pagrindą, pagal kurį galėtų pradėti veikti ta centrinė organizacija. Mm, mm, buvo išsakytos abejonės, ar ta centrinė organizacija bu, galės būti efektyvi, tačiau pagrindinis mūsų tikslas yra tai, kad ta centrinė organizacija galėtų pati nagrinėti esminės problemas. Aišku, tikslus reikia labai tiksliai apibrėžti, jeigu tam padaryti pavyks, tai tuomet darbas bus sėkmingas. Statistiniai duomenys kol kas kelia e, tam tikrų problemų. Taryboje Vokietija išsakė savo susirūpinimą dėl duomenų saugumo, tačiau e, norėčiau padėkoti už abipusi pasitikėjimą, nes manau būtent abipusis pasitikėjimas e, sąlygoja tą duomenų pasikeitimą ir manau, kad čia neturėtų būti piknaudžiavimo. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. E, reiktų jas e, skatinti ir įtraukti į šį procesą. Kalbant apie duomenų teikimą, MVI taip pat turėtų dalyvauti e, čia šiame procese. Tai tiek norėjau pasakyti aš. Dėkoju, ponia Galo. Merci, monsieur le président. Euh, je... Dėkuoju, panė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi jau laikas mums balsuoti. Labai lengva yra kalbėti trumpai, kadangi kalbėsiu labai konkrečiai. Pirmiausia, apie observatoriją ir e, atliktą tyrimą. Dar be abejo daug ką galima būtų padaryti ir mes negalime turėti observatorijos, kurie atlieka e, tyrimus ir kad kurį kartų skerstumės apie tai, kas jau buvo uh, padaryta. Aš norėčiau pono Ermstrog pasiūlyti pasidomėti tyrimu, kuri, kurį atliko vienas universitetas vadovam profesoriui Ardua. Yra dar viena studija, kurią atliko Upsalos universitetas Švedijoje ir šio tyrimo uh, rezultatai buvo paskelbti 2010 m. spalio 28 d. ir šios išvaidos rodo, kad gyvendinant 2004 metų direktyvą Pirkimo internetu padaugėjo 48 procentais e, Švedijoje. Taigi mes turėsime observatoriją ir aš tikiuosi, kad Niekas nebijos jos atliekamų tyrimų išvadomis. Toliau žalioji komisijos knyga. Be abejo, galėčiau kalbėti ilgai, tačiau apsiribosiu keliomis pastabomis. Pirmiausia, dėl teritorinio aspekto. Reikia labai aiškiai suvokti, jog mes niekuomet nepasieksime tobulybės dėl dviejų priežasčių. Mes negalime kištis į bendrovių, dirbančių šiame sektoriuje, komercinę politiką. Kalba apie bendrovės, kurios dirbo audiovizualinėme sektoriuje. Žinome, kad mes niekuomet nesugebėsime susitarti e, dėl to, kaip šis bendrovės turėtų veikti. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra ta, kad kad visuomet liks kultūrinių ir kalbinių barjerų ir mes jų niekuomet taip pat nesugebėsime visiškai įveikti. Tai yra labai aktualu audiovizualinėje srityje. Ir šie kūriniai turi kur kas ryškesnį teritorinį aspektą nei, sakykime, muzika. Aš turiu daug klausimus komisijai. Komisija iš dalies jau atsakė, jau buvo atsakyta į, iš dalies į antrąjį klausimą. Jie atsakė ponia De Göringer. Jie kalbėjo apie tai, kad buvo jau patiktas klausimas dėl teisingumo teismo išaiškinimas ir dėl futbolo lygos. Ir aš norėčiau paklausti, ar buvo atliktas poveikio įvertinimas po to, kai buvo pradėta taikyti galiojantį direktyvą ir ar buvo įvertinta, kokią įtaką jis turėjo e, audiovizualiniam sektoriui bei kolektyviniam teisų administravimui. Ir norėčiau paklausti, ar ši direktyva prisidėjo ar neprisidėjo prie Europos vidaus rinkos stiprinimo. Štai toks būtų klausimas, kuriuo aš norėčiau skirti komisijai. Aš kalbėsiu labai e, trumpai, taigi laikiausi savo pažado. Ir dabar perinu prie e, nežinomo autorių kūrinių ir norėčiau pasveikinti lydę su tuo, kad jie puikiai atliko ją patikėtą darbą. Aš norėčiau išsakyti tris pastabas. Taigi, pirmiausia, takymos rytis. Dėl takymos ryties noriu pasakyti, kad yra visiškai aišku, kad yra kelios e, teisėkrus iniciatyvos, kurios buvo pateiktos pastaruoju metu, reikėtų vengti uh, bet kokių, bet kokių nukreipimų į link kūrinių, kurie iš tikrųjų nėra, nežinau, autorių kūriniai. Tai, pažiūrėjau, būtų neplatinami kūriniai. Tai yra ir itin aktualu, kai kalbame apie Europos bibliotekos, Europianos projektą. Antra, nepamirškim, kad ir yra bibliotekos, audiovizualiniai transliuotojai ir paveldo, kinematografinio paveldo apsaugos organizacijos. Visos šios organizacijos vadovaujasi viešuoju interesu. Tai tiek apie taikymo sritį. Toliau, kruopšti autorių paieška, tai yra labai svarbu neužtenka tik tai turėti formalų reikalavimą, bet turime daryti viską, kad e, autorių būtų ieškoma realiai. Ir e, kad būtų e, taikomas nežinomo autorių kūrinių statuto penktas straipsnis, kai mes kalbame ir apie tai, kad būtina yra skirti lėšas tokiai paieškai. Na, aš manau, kad reikėtų ne vien pasikonsultuoti su galimu autorių teisų turėtoju, bet gauti jo leidimą. Tai ten, kur kalbama apie medžiagų skaitmeninimą bibliotekose. Mano kolega Ernstrom komentavo dar vieną klausimą. Tai yra krupščios paieškos finansavimas. Jau buvo pasakyti, kad mes dažnai kalbame apie viešasis įstaigas, bibliotekas, pavyzdžiui, kurios neturi daug lėšų ir todėl e, paieškos finansavimas e, yra aktualus klausimas. Toliau ketvirtas straipsnis e, buvo pasakyta, kad kropšti paieška turėtų būti atliekta uh, toje šalyje, kurie kūrinys pirmą kartą buvo išleistas arba kur buvo, pirmą kartą buvo parodytas audiovizualinis kūrinys. Iš esmės tam galima būtų pritarti, tačiau Tačiau tai reiškia, kad mes visiškai neatsižvelgsime į uh, duomenų bazų saveikumą. Aš, pažiūrėjau, žinau Prancūzijos, apie prancūzijos kuriejus, kurie išleido savo kūrinį Belgijoje vien dėl to, kad tai mažiau kainavo. Taigi, jeigu paieška bus atliekama vien Belgijoje, tuomet jos rezultatai bus nekokie. Ir duomenų saveikumas yra aktualus klausimas, kadangi jis gali būti susijęs ir su vertimo išlaidomis. Taigi, e, šis klausimas yra susijęs su daugybė neišspręstų e, klausimų. Toliau šeštas ar septintas straipsnis, tai man trečioji e, pastaba. Didė jau sakė, kad kultūros komitete buvo, buvo paprašyta, kad būtų išbrauktas septintas straipsnis. straipsnis. Kai skaitome tekstą, tai matome, kad šeštame straipsnėje yra numatytos taisyklės, te, o septintame straipsnėje yra išdėstytos išimtis. Šios taisyklės išimtis. Manau, kad reikėtų dar panagrinėti išsamiau, e, kaip e, galima būtų geriau naudoti nežinomų autorių kūrinius. Šeštame e, straipsnėje turėtų būti numatyta galimybė taip pat atlyginti autoriui, kuris buvo išaiškintas. Ir kila klausimas, ar tokiam autoriui reikėtų atlyginti už ankstesnį jo kūrinio naudojimą. Ir septintas straipsnis iš tikrųjų yra nelabai tikslus ir todėl kelia problemų. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai biblioteka skaitmenina kokį nors kūrinį, ar tai reiškia, kad ši biblioteka taip pat turėtų taip pat teisę suteikti komerciniai organizacijai teisę naudoti šį kūrinį. Taigi daugybė neišspręstų klausimų ir dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju, iš tiesų tai labai sudėtinga tema, toliau kolega Masi. Perdone, presidente, también a la velocidad del rayo. Quería decir que, bueno, me disculpo por haber tenido que salir. Atsiprašau, kad laikinai buvau išėjęs iš salės ir negirdėjau visko, kas buvo pasakyta apie mano darbą. Tačiau mano darbuotojai buvo salėje ir manau, kad galėsime sureaguoti į visas pastabas. O dabar norėčiau pasinaudoti progą ir ponui Engstromui, švedijos atstovui, pasakysiu, kad atėjo atsijimu visas e, nuostatas dėl jo pranešimo, nes noriu būti nuoseklus, noriu, kad mm, vadovautumės pozityvę e, dvasia. Mes norime, kad observatorija veiktų ir kad būtų pašalinti prieštaravimai tikrai nenorėčiau kenkti jūsų pranešimui dėl to. Observatorija neims, nesims propagandos, ji turės kitus tikslus, tai bus e, labai svarbus pagrindas, tam tikra platforma. Ji bus e, tarsi rūporas visiems tiems, kas yra užsaking, atsakingi už šios klausimus. Ir uh, bus tai svarbus centras ekonomikos veikėjams, kuriejams. Ir tai uh, atitinka tai, ką sakė pona, ponia Galo. E, ji kalbėjo apie piratavimą, neteisėtą atsisuntimą kūrinių. E, Mes turime pirmiausiai galvoti apie apsaugą autorių ir turime sutelkti kritinę masę žmonių savo šalyje, kurie norėtų, kad jiems būtų atstovaujama. Antonio Lopes Astujas apie tai kalbėjo. E, dabar Ispanijoje jisai e, atstovauja opozicijai EPP politiniai šeimai E, jis e, sakė, kad turime ginti autorius nepriklausomai nuo mūsų politinių pažiūrų. Ir pritariu poniai galo, mes pasiryžę tai daryti, turime visiškai juos apsaugoti Europos Sąjungoje ir savo šalyse tiek norėjau pasakyti ačiū. Danke, Frau Geringer, bitte. Pone Geringer. E, Labai ačiū, pirmininkė. Labai trumpai noriu padėkoti kuo nuoširdžiausiai už visus pasisakymus. E, šalis, e, kurie pirmą kartą paskelbiamas kūrinys Europos Sąjungoje, yra labai svarbi savoka, nes mums reikia taikyti tam tikrus principus Gali būti, kad Europos uh, autorius pir, kūrinį paskelbė pirmą kartą Kinijoje ar JAV, bet mes pirmiausia kalbame apie Europos Sąjungą, nes mūsų teisė būtent ir galius Europos Sąjungoje, ne Kinijoje ar JAV. Galbūt uh, kūrinys bus uh, skelbiamas ne pirmą kartą, bet pirmą kartą uh, Europos Sąjungoje. Ir tokiu būdu E, bus galima atlikti skaitmeninę paiešką. Kolektyvinės licencijos direktyva apima ir kitus atvejus, ne tik kolektyvinės licencijas, todėl tekste konkrečiai sakoma, kad e, nuostatos neprieštarauja dabartiniams teisės aktams, jos papildo e, tuos aktus. Tai yra labai aktuali tema. Mes kalbėjome apie šios dalykus jau ilgai ir reikia paspartinti veiksmus, kaip ir patentų atveju. Jeigu norime pasiekti daug, tai gal reikėtų nukelti pakeitimų terminą, nes mes važiuosime į Strasbūrą ir neturėsime daug laiko. Taip pat turime dirbti su rinkėjais. E, siūlyčiau vis tik tai tie 21 spalio kaip terminą, mes dar turėsime savaitę Briuselėje. E, jau esame surengę klausimų, atlikti tyrimai Ir nemanau, kad reikia dar Strasbūro savaitės ar kitos žalios savaitės, kad galėtume papildomai dirbti. Bet kokiu atveju neturėsime niekad laiko. Taryba taip pat dirba ties šiuo klausimu, e, nenusadytų autorių teisių kūriniais. E, mes su patiniais labai gerai dirbame. Kaip žinia, pirmininkauja Lenkija dabar ir e, žinome, kad siekėme kompromiso ir turėtume tuo uh, pasinaudoti. Šis klausimas yra laikomas prioritetiniu, o jeigu nesusitarsime greitai, tai jis gali būti e, įmestas į stalčių ir vėl diskusijos tęsis e, amžinai. Taigi galvokime apie 21 e, spalio, galvokime apie kompromisus ir nebešvarstykime laiko. Dėkoju. Na ir trumpai, ponia Frölinger, pabaigai. Um, first... Labai ačiū. Sureaguosiu į ponios galo klausimą dėl e, kabelinės ir palidovinės transliacijos direktyvų vertinimą. Turiu pasakyti, kad paskutinė ataskaita dėl e, šios direktyvos jis yra atlikt, pateikta 2002 metais. Tuo metu buvo nustatyta, kad ši direktyva neturėjo beveik jokio poveikio rinkai, nes nežiūrint direktyvos dėl e, kabelinės ir paldominės transliacijos, e, skaitmeninė rinka liko e, daugiausiai nacionalinio pobūdžio ir apsiribuoja tam tikromis kalbinėmis teritorijomis. Nežinau, ar e, tai buvo todėl, kad nebuvo pakankamos rinkos plėtoti e, europinio labiau masto ar pobūdžio e, paslaugas, ar dėl kultūrinės ir kalbinės įvairovės, kurią jūs, pone Galo, minėjote, o, o gal dėl to, kad direkt į direktyvą niekada nebuvo įkvėpta pakankamai gyvybės dėl tam tikrų susitart, e, dėl to, kad nebuvo e, sutartinių pakankamai įsipareigojimų tarp e, transliuotojų ir autorių teisų turėtojų. Mes tuos dalykus turėtume dar kartą labai rimtai išanalizuoti, rengdami tolesnius darbus e, po žaliosios knygos e, dėl audiovizualinio sektoriaus paskelbimo. Manome, kad daug ką galime patobulinti ir e, labai sveikiname ponios Geringer Otenberg darbus. Ji atliko tikrai puikų darbą dėl kai kurių pakeitimų. Pasakysiu, kad jie tikrai labai naudingi. Pavyzdžiui, pirmo paskelbimo vieta apibrėžiama teritoriniu, o ne istoriniu pobūdžiu, taip pat patikslinimas e, kad dėl to, kad kalbama ne tik tai apie audiovizualinius, bet ir audio garso darbus, kitas paaiškinimas, e, nuotraukos ar vaizdai taip pat turėtų būti įtraukti. Jeigu, pavyzdžiui, jie yra panaudoti knygose ar kitur atspausinti, mes dėl kitų pakeitimų pasiūlytų dar turėsime pagalvoti. Daliniai nežinomų autorių kūriniai, tai buvo paminėta keleto autorių, mes žinome, kad mūsų pasiūlymas nėra labai geras dėl šitų dalykų, bet poniai Lichtenberger visiškai pritarėme. Jeigu mes esame sprendimą, tai jis turi būti nepajudinamas teisinė prasme. Ir mes tikrai ieškome sprendimo ir galvojame, kaip čia padaryti toliau. Dėl kolektyvinio teisų valdymo esame pasiruošę, ponė Berlinger, pateikti pasiūlymą ir tą padarysime kitų metų pradžioje. Mes taip pat norime pateikti pas, suteikti pasiūlymui tam tikros svorio griežtumo, e, pirmiausiai skaidrumo ir valdymo srityje, tvarkant administruojant kolektyvinės teisės. Tai yra ne tik politinio ryšto klausimas, bet taip pat ir e, sudėtingo techninio ir teisinio darbo klausimas dalykas. Mes turime e, išanalizuoti valstybių narių taisyklės, principus, perimti geriausią jų patirtį. E, Deja, tai užtrunka. Ir dar vienas pastebėjimas dėl galimybės naudotis audiovizualiniu, audio turiniu silpnaregiams ir akliesiems. Mes Mes neblokuojame pasaulinės nelektinės nusavybės organizacijos pasiūlymų ir bandome netgi būti ambicingesni ir galvojame, ar nereikėtų e, teisiškai saistančio susitarimo šios srityje. Ačiū Jums uždėmesį. Dėkoju. Dabar liko atviras tik vienas klausimas, ar e, galutinis pakeitimo pateikimo terminas yra spalio 21 diena. Pone Geringer dar kartą pasisakė už šį terminą, dvi frakcijos tam prieštaravo, todėl norėčiau, kad dabar komitetas nusprendė, kas už šį pasiūlymą, kad pakeitimų pateikimo terminas būtų spalio 21 diena. Pakelkite rankas. Kas už? Kas prieš šį terminą? taigi dauguma balsavo prieš, tai tuomet pasiūlymas būtų spalio 28 diena. Kas už tai, kas prieš? Gerai, taigi spalio 28 diena yra galutinis pakeitimo terminas, tačiau man sekretoriatas sako, kad komitete balsuosime tik, galėsime balsuoti tik tai gruodžio mėnesį, nes lapkritį nespėsime dėl vertimo ir kitų techninių dalykų. Taigi tai atkreipia dėmesį sekretariatas, tokia yra pasiekmė mūsų sprendimo. Na, o dabar galime pradėti balsavimą. Pirmasis dokumentas, dėl kurio balsuosime, yra Lechner pranešimas, tai yra e, e, išsamių įgaliojimų tvirtinimas dėl jurisdikcijos, niekas nebepasisako. Atsiprašau, pasisako. Pone pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną ar du aspektus, kadangi kalbėjome apie terminus. Vakar e, kalbėdami apie e, įmonių registrą mes pamiršome nustatyti galutinį pateikimo, pakeitimų pateikimo terminą, taigi siūlyčiau spalio 27 dieną, jeigu niekas tam neprieštarauja. O dabar norėčiau pasakyti, kad čia mes kalbame ne tik apie įgaliojimus, bet ir apie tai, kad um, parlamentas šioje sudėtingoje medžiagoje galiausiai turi pateikti savo oficialią poziciją, kad padėtų šiek tiek tarybai tolimesnėme jos darbe. Taigi norėčiau dar kartą uh, pabrėžti. Komisijos pasiūlymas iš tiesų yra geras, nes dokumentas labai išsamus ir labai sudėtingas. Tačiau atsižvelgiant į kolegų pakeitimus, aš esu įsitikinęs, kad po šio balsavimo tekstas bus patobulintas. Jis bus patobulintas taip, kad geriau tarnautų piliečių interesams ir kadangi mūsų darbas nebus baigtas, mes turėsime dirbti iki galutinio sprendimo, mes turėsime dar priimti tam tikrus sprendimus, e, tai yra turėsime pataisyti dokumentą, tačiau norėčiau aiškiai pridurti, kad e, reiktų šiek tiek pakalbėti apie Glowback temą. Tiems e, kolegoms, kurie nežino, apie ką eina kalba, tai e, galiu trumpai paaiškinti. Beveik visos e, valstybės narės turi privalomą paveldėjimo teisę, tai yra, ko negalima atimti iš vaikų ar paveldėtojų pagal testamentą. Mes ir taip e, turime tam tikrų būkštavimų, ko pasieksime šitą privaloma teise, taikytinoje teisėje, tačiau manau, kad kai kurie iš tų būkštavimų yra galbūt nepagristi, bet juos vis tiek reikia atsižvelgti. Ir esminis klausimas yra, e, kas vyksta tokiu atveju, kai E, tam tikri turtai buvo dovanoti dar esant gyvam tų turtų savininkui, kas su jais atsitinka po jo mirties. Esminis klausimas iškyla Junktinėje karalystėje ir tai turės įtakos ir kitose, kitoms valstybėms narėms. Pone Volis pateikė pakeitimus šią prasme, kai kuriuos iš jų atsiemė bet paliko vieną techninį pakeitimą, tačiau kyla klausimas, ar tai yra teisiškai, techninė prasme įmanoma ir ar tai yra teisinga teisinė prasme. Ir e, jeigu mes patvirtinsime šitą 200-ąjį pakeitimą, tai tuomet e, dovanojimas dovana esant gyvam tam e, turto savininkui jo mirties atveju bus fiktyvi e, teisė. Ir čia iškiltų klausimas, e, jeigu būtų tarp valstybiniai atvejai, iškiltų senaties termino atvejai, e, klausimas dėl to, kad senaties terminai skirtingose valstybėse narėse yra skirtingai nustatyti. Taigi, jeigu pavyzdžiui Italijos pilietis gyvenantis Lenkijoje padovanotų dalį savo turto ar turtą savo gyvenimo partneriui ar partneriai ir paskui grįžtų į Italiją ir tenai numirtų, tai tuomet kiltų klausimas pagal kokią teisę būtų traktuojama ta dovana, ar pagal Italijos, ar pagal Lenkijos teisę. Ir čia iškiltų būtent skirtingos senaties termino klausimas, nes pavyzdžiui, gal jis būtų dovanojęs tą turtą prieš 15 metų, o Vokietijoje toks terminas jau būtų e, senaties terminas keičiant gyvenamąją vietą galima išvengti e, paveldėjimo reglamentavimo ir prisidengti dovanos savoką. Būtent e, tai susijęs su tam tikra teisėkuros estetika. Mes kalbame net apie tris, ne tik dvi skirtingas valstybės, kurios bus susiję su asmens paveldėjimu, nes tas žmogus gal gyveno keliose šalyse, dėl to aš negaliu pritarti šiam pakeitimui. Taryboje e, nebuvo jis e, aptartas, tik dabar gal prasideda diskusijos diskusijos prasidės ir aišku, aš būsiu pasirengęs kalbėti tuo klausimu, galėsime pasižiūrėti ir pasit pasiseks pasiekti kompromisą. Žinau, kad Junktinėje karalystėje šis klausimas svarbus yra. Dar vienas dalykas, kas susijęs su 11 straipsnio antra dalimi yra aktualu Junktinėje karalystėje, tai yra asmeninis atstovas. Ir administracinės struktūros. E, kolegė Galo apie tai kalbėjo, aš visiškai suprantu, kad galbūt reikėtų išbraukti tai, nes taryba gali pasipriešinti ir aš norėjau apie tai aiškiai pasisakyti, nes galbūt tai galėtų būti kompromisas, dėl kurio uh, jungtinė karalystė prisijungtų. Uh, E, jungtinėje karalystėje egzistuoja tam tikra administracinė e, procedūra ir jeigu išbrauktume 21 e, straipsnio antrą dalį, galbūt ir patenkintume jos atstovų pageidavimus. Aš dabar siūlyčiau balsuoti, o paskui pasižiūrėti, kaip bus viskas. Dėkoju, tai tikrai labai sudėtinga, galima. E, balsuoti. 174 pakeitimas atsiimtas, kompromisinis pakeitimas pirmas, kas už, ne, kas prieš, kas susilaikė, ne, neklausiu. Taigi patvirtinta, toliau antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, taip pat priimta. Toliau trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, taip pat priimta. Toliau trečias kompromisinis pakeitimas, kas už. Toliau ketvirtas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš priimta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Tai yra priimta 28. Kas už, kas prieš priimta. 6. Kompromisas. Kas už, kas prieš priimta. 7. Kompromisas. Kas už, prieš priimta. 31. Pakeitimas. Kas už, kas prieš priimta. Ach, aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, priimta. 34 pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 11 kompromisas, kas už, prieš, sus, e, priimta. 12 kompromisas, e, kas už, kas prieš, priimta. 13. Kas už, prieš, priimta. 14. Kas už, prieš, priimta. 39. pakeitimas. Kas už, prieš, priimta. 165 pakeitimas. Kas už, kas prieš, priimta. 166. Kas už, kas prieš atmesta. 167, kas už prieš dar kartą. 167, kas už reikia suskaičiuoti. 11. 11. Dagegen. 6. Taigi priimta vieno balso persvara. Toliau 15. Kas už, prieš, priimta. 16 kompromisas. Kas už, prieš, priimta. 17. Kas už, prieš, priimta. 44 pakeitimas. Kas už, prieš priimta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš priimta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš priimta. 175 pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš priimta. 21 kas už, kas prieš priimta. 47, kas už, kas prieš priimta. 48 ir 177, kas už, kas prieš priimta. 49, kas už, kas prieš priimta. 50, kas už, kas prieš priimta. 51, kas už, kas prieš priimta. 178 ir 179, kas už, prieš. Turime paskaičiuoti. Dar kartą, kas už. Dešimt už, vienuolika prieš, vieno balso persvara atmesta. 180 ir 181, kas už, kas prieš atmesta. 184. Kas už, prieš, atmesta. Ir 186 taip pat atkrenta. 185 ir 187. Kas už, kas prieš, atrodo atmesta. Man atrodo, kad mes padarėme klaidą Pavyzdžiui, prie 188 pakeitimo balsavimo sąraše parašta, kad jis atkrenta tik tai tuomet, jeigu 184 pakeitimas atkris, bus atmestas, o jis nebuvo atmestas, taigi reikėjo balsuoti dėl 188. Aš čia, pirmininkas sako, aš čia žiūriu į du balsavimo sąrašus ir dėl to iškilo problema, o ponas Rapkai sako, aš žiūriu į mūsų frakcijos sąrašą. Jeigu aš teisingai matau, tai dėl 188 ir dėl 182 reikia balsuoti, taigi pradedame dėl 182, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 188, kas už, kas prieš, atmesta. Dėkoju už pastabą, ji buvo teisinga. Dėl 185 ir 187 dar nebalsavome. Tas už, kas prieš atmesta. Toliau 189, dėl kurio reikia balsuoti. Kas už, kas prieš atmesta. Toliau 190, kas už, prieš priimta. 191, kas už, prieš priimta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš priimta. Toliau 56 atkrenta, 57 atsimtas, 58 kas už prieš priimta, 59 kas už prieš priimta, 60 kas už prieš priimta, 193 kas už prieš Dar kartą. 193 kas už. Prieš. Anninomen. Priimta. Kom, 25 kompromisas kas už, kas prieš. Priimta. 23 kompromisas kas už, kas prieš. Priimta. 65 pakeitimas kas už, kas prieš priimta. 24 kompromisas, neatsiprašau, 66 pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš priimta. 199 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš priimta. Toliau 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 70 kas už, kas prieš, priimta. 71 kas už, kas prieš, priimta. 20, 200 e, kas už, kas prieš, atrodo dauguma prieš, tai atmesta. 72 kas už, kas prieš, priimta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 214 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 75, kas už, kas prieš, priimta. 216, kas už, kas prieš, priimta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 77 ir 219, kas už, kas prieš, priimta. 220, kas už, prieš, atmesta. 221, kas už, prieš, atmesta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 30 kompromisas, kas už, prieš, priimta. 80 pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 31 kompromisas, kas už, prieš, priimta. 226, kas už, prieš priimta. 32 kompromisas, kas už prieš priimta. 33 kompromisas, kas už prieš priimta. 86 pakeitimas, kas už prieš priimta. 87 kas už prieš priimta. 229 kas už prieš priimta. 89 kas už, prieš, priimta. 90 kas už, prieš, priimta. 34 kompromisas kas už, prieš, priimta. 92 kas už, prieš, priimta. 93 kas už, prieš, priimta. 94 kas už, prieš, priimta priimta. 95 kas už, prieš, priimta. 232 kas už, kas prieš, priimta. 97 kas už, prieš, priimta. 234 už, prieš, priimta. 99 kas už, prieš priimta. Šimtasis kas už, prieš priimta. 236 kas už, prieš. Reikia paskaičiuoti dar kartą. 236 kas už, prieš. 13 prieš 9, taigi priimta. 237 kas už, prieš atmesta. 101 kas už, prieš priimta. 35 kompromisas kas už, prieš priimta. 40 kompromisas kas už, prieš priimta. 102 kas už, prieš priimta. 103 kas už, prieš priimti. 239 kas už, prieš priimta. 105 kas už, prieš priimta. 240 kas už, prieš priimta. 241 kas už, prieš atmesta. 107 kas už, prieš priimta. 108 kas už, prieš priimta. 109 kas už, prieš, priimta. 110 kas už, prieš, priimta. 111 kas už, prieš, priimta. 112 kas už, prieš, priimta. 242 kas už, prieš, priimta. 200 3, 113, atsiprašau, kas už prieš priimta. 114, kas už prieš priimta. 115, kas už prieš priimta. 100, 244, kas už prieš. Atrodo, kad daugiau prieš. Dar kartą, kas už 14 už, o prieš 9. Tai yra 13 prieš 9, buvau neteisus, tai buvo 244 pakeitimas, toliau 245, kas už, prieš, priimta, 118, kas už, prieš, priimta, 119, kas už, prieš, priimta, 110, kas už, prieš, priimta priimta. 121. Pirmasis sakinys, kas už, prieš, priimta. Antrasis, kas už, prieš, taip pat priimta. 122, kas už, prieš, atmesta. 124, kas už, prieš, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. 127. Kas už, prieš, priimta. Ketvirtas. Kas už, prieš, priimta. 129. Kas už, prieš, priimta. 130. Kas už, prieš, priimta. 36. Kompromisas. Kas už, prieš, priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už, prieš, priimta priimta. Aštuntas, kas už, prieš, priimta. 37 kompromisas, kas už, prieš, priimta. 133, kas už, prieš, priimta. 134, kas už, Dėl 134 nereikia balsuoti. Atsiprašau dar kartą. 133. Kas už? Kas prieš? In, the, in favor and against. Nein, also noch einmal. Es gibt Dar kartą. 133 pakeitimas, kas už? 11. Uh, 11. Wer ist dagegen? Kas prieš? 14. Also immer noch abgelehnt. Gut, also abgelehnt. Vis tik atkrenta. Toliau 134 galo pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. 136 kas už, prieš. Priimta. 137 kas už, prieš. Kas atsitiko dabar. 137. Kas už? Jetzt kommt 13. Ja, haben wir den 137 abgestimmt? Dėl 137 jau nubalsavome, tai dabar 13. Atsiprašau, čia viskas supainiota. Taigi pirmiausia balsuojame dėl 13 pakeitimo, kas už, kas prieš, priimta. Tada 140, kas už, prieš, priimta.

Was denn jetzt? Also auch da ist hier wieder was anderes als das, was. Čia ir vėl man įrašyta kažkaip kitaip negu jums. Taigi 15. Kas už, kas prieš, priimta. Dabar 38. kompromisas. Kas už, kas prieš, priimta. Dabar 39 kompromisas, ar ne? Tai tuomet kas už? Prieš priimta. 18. Kas už? Prieš? Priimta. 19. Kas už? Prieš? Priimta. 20. Kas už? Prieš? Priimta. 146. Kas už? Prieš? Priimta. Atsiprašau, e, atmesta, teisingai, daugumą jūsų balsavote prieš. Dabar tvirtiname įgaliojimą, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Taigi įgaliojimas yra suteiktas, nors kai kurie susilaikė. E, linkiu pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams sėkmingų dėrybų. Aš norėčiau padėkoti už sėkmingą balsavimą, tai buvo tikrai labai svarbu, kad galėtume apžvelgti visą situaciją ir norėčiau padėkoti kolegoms, komisijai ir tarybai. Prieš tai pamiršau padėkoti, nes komisija ir taryba pateikė daug informacijos ir visuomet buvo maloni dėrybų atmosfera. O dabar norėčiau atkreipti dėmesį, kad pereinamojo laikotarpio nuostatos, kurios, e, kurias aš pasiūliau, yra labai svarbios Iki šiol jos nevaidino jokio vaidmens taryboje, bet dabar norėčiau pabrėžti, kad tos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kurias jūs vienbalsiai palaikėte, yra e, labai svarbios nes mes negalime pritarti tam, kad toks reglamentas e, atmestų ankstesnius ankstesnės paveldėjimo teises, to mes negalime toleruoti dėl piliečių. E, ne dėl to, kad e, E, jie negalėtų priderinti savo testamentų prie dabartinių nuostatų, bet tiesiog e, kartais jie jau nebegali to padaryti. Ir tai yra labai svarbi nuostata, mes į tai atkreipėme dėmesį dėrybose e, su taryba ir man tai asmeniškai buvo labai svarbus asme, aspektas. Pirmininkas dėkoju ir sėkmės tolimesnėse dėrybose. Dabar. E, 54 straipsnio antrosios pastraipos e, balsavimas, ar kas nors prieštarauja tam, kad balsuotume dėl visko bendrai. E, jeigu ne, tai tuomet nutarta. Toliau Atenų konvencija, e, ar kas nors yra prieš, ar kas nors susilaikė, visi kiti už. Toliau nemokumo procedūra pagal ES bendrovių teisę, mano pranešimas. Čia visų pirma pirmasis pakeitimas ir antrasis pakeitimai, kas už, prašau pakelti rankas, kas prieš, toliau pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, e, priimta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, priimta. Septintas, kas už, prieš, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, atmesta. Ketvirtas MPL komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. Empul 7 kas už, prieš, priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, priimta. 18 baus pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Ekon pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, ekon antras, kas už, kas prieš, atmesta, ekon trečias, kas už, kas prieš, priimta, ekon ketvirtas, kas už, kas prieš, atmesta, ekon penktas, kas už, kas prieš, priimta, ekon šeštas, kas už, kas prieš, priimta, ekon septintas, kas už, kas prieš, Priimta Ekon 8, kas už, kas prieš, atmesta Ekon 9, kas už, kas prieš, atmesta Ekon 10, kas už, kas prieš, priimta Ekon 11, kas už, kas prieš, atmesta Empul 5, kas už, kas prieš, atmesta Empul 6, kas už, kas prieš, atmesta Empul 8, kas už, kas prieš, priimta, Ample 9, kas už, kas prieš, priimta, Ample 10, kas už, kas prieš, priimta, Ample 11, kas už, kas prieš, priimtas, Ample 12, kas už, kas prieš, atmestas, Ample 13, kas už, kas prieš, priimta, Ample 15, kas už, kas prieš, priimta, Ample 16, kas už, kas prieš, atmesta, MPL 18, kas už, kas prieš, atmestas, MPL 21, kas už, kas prieš, atmestas. 19 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, primtas, 20, kas už, kas prieš, primtas, 21, kas už, kas prieš, primta, 22, kas už, kas prieš, primtas, 23, 23 kas už, kas prieš, atmestas, Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. 28 kas už, kas prieš, priimtas. 29 kas už, kas prieš, priimta. 30 kas už, kas prieš, atmesta. 32 kas už, kas prieš, priimta, 33 kas už, kas prieš, priimta, 6 kompromisas kas už, kas prieš, priimta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta, 37 kas už, prieš, priimta, 7 kompromisas kas už, kas prieš, priimta, 40 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo, kas už, pakelkite rankas, kas prieš, ar kas nors susilaikė, taip pat niekas, taigi priimta. Dėkoju. Toliau Aleksandra Tain pranešimas. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš, priimta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, priimta. Šešiasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, atmesta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, priimta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, priimta Taip pat priimta. 18 kas už, kas prieš. Priimta. 19 kas už, kas prieš. Taip pat priimta. 20 kas už, prieš. Priimta. Antrasis kompromisas kas už, prieš. Priimta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš. Priimta. 22 kas už, kas prieš. Priimta. 23 kas už kas prieš priimta, 24 kas už, kas prieš priimta, 25 kas už, kas prieš priimta, 26 kas, pri, kas už, kas prieš priimta. 63 atkrenta, 65 kas už, prieš atmesta. 27 pakeitimas kas už, kas prieš priimta, 28 kas už, kas prieš priimta, Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 30 kas už, kas prieš, priimta. 31 kas už, kas prieš, priimta. 32 kas už, kas prieš, priimta. 33 kas už, kas prieš, priimta. 69 kas už, kas prieš, Reikia suskaičiuoti dar kartą 69, kas už. Kas prieš? Manau, kad už buvo daugiau, tai priimta 34, kas už, kas prieš, priimta 35, kas už, kas prieš, priimta 36, kas už, prieš, priimta 37, kas už, prieš, priimta 38, kas už, prieš, priimta 70, kas už, prieš atmesta. 39 kas už, prieš priimta, 40 kas už, prieš priimta, 71 kas už, prieš atmesta, 41 kas už, prieš priimta, 42 kas už, prieš priimta, 43 kas už, prieš priimta, 44 kas už, prieš priimta, 45 kas už, prieš priimta, ketvirtas kompromisas kas už, prieš priimta, 46 pakeitimas kas už, prieš priimta, 73 kas už, prieš atmesta, 47 kas už, prieš priimta, 48 kas už, prieš priimta, 74 tvirtas, kas už, prieš, atmesta. 49, kas už, prieš, priimta. 50, kas už, prieš, priimta. 76 tai tuo pačiu būdu irgi patvirtintas, 51 kas už, prieš, priimta, 52 kas už, prieš, priimta, 53 kas už, prieš, priimta, 54 kas už, prieš priimta 55, kas už prieš priimta 56, kas už prieš priimta 57, 77, atsiprašau, kas už, kas prieš priimta pirmasis, kas už, kas prieš priimta antras, kas už, kas prieš taip pat priimta trečias, kas už, kas prieš priimta Ketvirtas. E, balsavimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, prieš priimta, antroji dalis kas už, prieš didžiąją balsų daugumą priimta, penktas pakeitimas kas už, prieš priimta, šeštas kas už, prieš priimta, septintas kas už, prieš priimta, aštuntas kas už, prieš priimta, penk... 22 kas už, prieš atmesta, 59 kas už, prieš Atmesta. Devintas, kas už, prieš, priimta. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, vienbalsiai, priimta. Dėkoju. Toliau Regner pranešimas. Tai yra tiesiog balsavimas dėl pranešimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Sveikinu pranešėją. Toliau Stojanov pranešimas. Okay. Stojanov, Благодаря, господин председателю, тъй като няма... Колега Стоянов. Си позволя само една минута. Dėkuoju, pirmininkė, kadangi šiuo klausimu nediskutavome, tai norėčiau tik tai trumpai pakalbėti. E, šis klausimas susijęs su prancūzijos piliečio peticija skirta peticijų komitetui e, dėl audito rūmų. Man atrodo, kad šis klausimas yra nukeltas į vėlesnį laiką, į šiandien nenagrinėjimas, ar ne? Buvo nukeltas į lapkričio mėnesį. Mes nežinome, kodėl, bet atrodo nukeltas. Aš vakar taip pat nebuvau posėdėje, bet uh, E, buvo nukeltas ir dėl to nėra balsavimo sąrašo. Taigi, nukeltas vėlesniam laikui. Tai tuomet Mastaika pranešimas, taip, taip pat vienintelis balsavimas, kolega Rapkai. Nežinau, kada mes apie tai diskutavome, bet paprastai Aš būnu tokios nuomonės, jeigu mums specialistai nurodo, kaip reikia balsuoti, tai reikia laikytis tų nurodymų. Tačiau aš pats užimtumo komitete atkreipiau kolegų dėmesį į tai, kad man atrodo keista, toksai daly, keistas toks dalykas, kad klasikinis užimtumo politikos klausimas nagrinėjamas lybė komitete, tačiau taip kartais atsitinka. Tiek iš profsąjungos, tiek iš pramonės atstovų pusės aš gavau elektroninius laiškus, kuriuose jie atkreipia dėmesį į kai kuriuos dalykus ir tai, ką jie nurodo, atitinka ir mano nuomonė. Tačiau jeigu mes čia kalbame apie parlamento teises, tai tuomet man parlamento teisės turi pirmenybę. Taigi, jeigu taip būtų, kad mums bus atimta bendro sprendimo teisė, tuomet nepaisant palaikymo pranešimo turimiui, turiniui mes turėtume pasakyti ne, nes parlamentas nepritarė tam, kad jam būtų atimta, atimta bendro sprendimo teisė. Šiandien ryte aš nagrinėjau šį, šią situaciją ir man iškilo didelės abejonės, nes 153 A, B ir G punktuose yra pasitelkti tokie argumentai, kurie tarsi nurodo, kad šis dokumentas nebus svarbu, svarstomas pagal bendro sprendimo procedūrą. Šita visa situacija yra šiek tiek paini, tačiau antroje pastraipoje yra aiškiai saiko, sakoma, kad Europos parlamentas ir taryba pagal įprastą e, procedūrą priima sprendimus. Taigi e, galima e, nepaisyti tų trijų papunkčių, tačiau A ir B papunkčiai pagal sutartį e, vis tik dėl jų galima spręsti pagal bendro sprendimo procedūrą. E, taigi problemiškas čia yra G papunktis, tačiau dėl vieno šito papunkčio mums Mes negalime keisti procedūros. 153 straipsnėje taip pat aiškiai sakoma, kad komisijos pasiūlymą, e, pasiūlymui gali pritarti taryba ir taryba gali nuspręsti priimti sprendimą pagal įprastinę teisinę procedūrą. Taigi turiu pasakyti, kad man kol kas čia nelabai aišku, ar pakeitus teisinį pagrindą bus apkarpytos mūsų parlamento teisės. Aš būčiau prieš tai, Ir nors pagal savo frakcijos sąrašą mes dar vakar sakėme, kad pritarsime tam sąrašui, šiandien ryte jau galiu pasakyti, kad negalime tokiu atveju pritarti tam sąrašui. Ir tuomet yra dvi galimybės. Arba mes balsuojame prieš, arba mes dar kartą turime išsiaiškinti tuos dalykus, ką aš dabar pasakiau. Aš nežinau, kaip tai sutampa su atsakingo komiteto tvarkarašiu, bet po to, kai aš šiandien dar kartą išanalizavau sutartį, aš negaliu pritarti tam punktui. E, Sekretariatas man sako, sako pirmininkas, kad mes turime dėl šios problemos nukelti balsavimą dėl šio pranešimo, nes e, problema yra labai sudėtinga. Ponas Rapkai, čia kalbame tik apie vieną vienintelį papunktį ir būtent dėl to papunkčio turime išsiaiškinti, ar jis neprieštarauja mūsų teisėms. Pirmininkas, mums, taigi mums reikia šiek tiek laiko, kad galėtume patikrinti, matau, niekas neprieštarauja, tai tuomet atidedame balsavimą tai tuomet šis klausimas yra aiškus. Tai yra susijęs su abiem pranešimais, ar ne? Tai tuomet kodifikavimo atvejai. Prašau. Dajana. Prašau. Aš tiesiog norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mes nepritartume tam, kad šis klausimas būtų atidėtas iki kito posėdžio. Tai suteiktų, sukurtų nemažai problemų atsakingam, atsakingam komitetui. Taip, tą patį aš galėčiau pasakyti, ponė pirmininkė. The fact, leaders God. having a vote, an orientation vote in November, so they are not ready to, to go to the plenary. Also ich so, höre hier, dass Liebe überhaupt das... Man pasakė, kad Libė balsuos tik lapkričio mėnesį, taigi mes tarsi neprieštaraujame jų tvarkarašiui. Tiek pranešėjas, tiek socialdemokratų koordinatorius, tiek e, liaudės partijos koordinatorius pritarė atidėjimui. Tai man atrodo, kad to pakanka. Todėl mes vis tik atidedame balsavimą Dajaną. Bet tai reiškia, kad komitė turės atsimti savo pasiūlymą ir pradėti darbą iš naujo. Aš norėčiau, kad kolegos tai aiškiai suprastų. Nes tokia išvada darau remintis man patikta informacija. Kodėl taip turėtų būti? Kodėl komitetas turi pradėti darbą iš naujo? Ja, Tiesiog, jeigu mes pakeisime teisinį pagrindą, tada jiems reikės atsijimti šį pranešimą, bet mes dar negalime pasakyti, kad mes pakeisime. Mes tiesiog atidedame balsavimą dėl e, tos, tų pastabų, kurias išsakė kolega Rapkai. Pagal tvarkaraštį mes galime atidėti balsavimą, tai reiškia, kol kas e, nereikės Libė komitetų iš naujo pradėti darbo. Prašau, kolega. As as like... Na, kiek aš suprantu, mes tiesiog e, atidarytume Pandoros skrynę dar vieną kartą. O šis klausimas yra labai politiškai labai keblus. Mm. Aš tiesiog norėčiau, kad mes aiškiai suvoktume, ką mes darysime atidėdami balsavimą. Šis, doku, šis dokumentas jau buvo svarstytas e, Lybė komitete ir mes turime balsuoti dėl bendro pagrindų, bendros sistemos. Ir aš nesuprantu, kam reikia atidėti šį klausimą dar vienai savaitį, kai komitetai labai daug dirbo svarstydami šį labai politiškai sudėtingą klausimą. Ir aš manau, kad mes turime šiandien balsuoti dėl bendro teisinio pagrindo. Ar, Aš su, nesuprantu, kokia dabar yra situacija, kolega Rapkai. Tai tuomet mes galime atsisakyti viso savo darbo. Jeigu yra sakoma, kad e, mums nelieka nieko kito, kaip viskam pritarti, tai ką mes apskritai tada balsuojame? Aš turiu principinius argumentus, dėl ko negalime balsuoti. Man atrodo, negalima atmesti tų mano išsakyti pastabų, tai aš norėčiau, kad mes bent jau turėtume laiko konsultacijomis. Kolega Weber. Man atrodo, tai yra pakankamai aišku. E, Aiškus e, problemų sukeltų turinio keitimas, tačiau e, balsavimo termino atidėjimas kol kas nekelia problemų. Mes turime pagristų abejonių, jos buvo išsakytos, todėl mes turime patikrinti tuos faktus. Aš dabar taip suprantu, kolega Rapkai, kad jis prašo vis tik atidėti balsavimą, sako pirmininkas. Dabar norėčiau paprašy, paklausti, kas pritarė šiam prašymui, kas prieš dauguma balsavo už balsavimo atidėjimą, taigi balsavimas atidedamas. Dabar kodifikavimo klausimai Lopės pranešimas. Ar kas nors balsuoja prieš, ar kas nors susilaiko, taigi priimta. Toliau kitas Lopės pranešimas. Ar kas nors prieštarauja, ar kas nors susilaiko, taigi priimta. Toliau trečias Lopės pranešimas Čia vėl e, yra tvirtinimas, kas už, kas prieš. Priimta. Taigi balsavimai yra baigti. Apgešlossen. Balsavimą, taigi balsavimai yra baigti. Ir toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Okay, So, da mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Dabar norėčiau pateikti tokį pasiūlymą, kaip dirbsime toliau. Mums labai trūksta laiko tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatos dėl mikrosubjektų Man atrodo, kad dabar nebūtina diskutuoti šio pranešimo. Galime nukelti iki kitą mūsų posėdį, palaukti, kol baigsis trialogo posėdis. Man atrodo, netgi tuomet būtų pras, prasmingiau negu dabar keistis nuomonėmis. Taigi aš siūlau atidėti diskusijas dėl šio pranešimo. Pritarėte gerai. Toliau vieninga Europos kolektyvinių ieškinių koncepcija pagal tvarkaraštį. Mes negalėsime laikytis to pirminio tvarkarašio, todėl E, aš siūlyčiau diskusijas atidėti į lapkričio mėnesį. Visi pritarėte? Gerai. Ačiū. Toliau. uždaras posėdis, taigi turime padaryti dviejų minučių pertrauką, kad technika būtų paruošta uždaram posėdžiui. Well, you can tell people. <laughs> I was telling, I was. Uh...